Okay, well, I've waited. Uh, we've uh, got. Palaukiu, kol susirinks pakankamai kolegų, kad galėtume pradėti darbą. Pirmasis darbų tvarkės punktas - Europos pinigų sąjungos viešieji finansai 2011-2012 metais. Pranešimo autorius yra Alfredo Palionė. Žodis jums, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti visiems kolegoms ir šešėliniams pranešėjams už jų indėlį, rengiant mano tekstą. Sulaukiau 126 pakeitimų ir manau, kad jų dėka e, tekstas tikrai e, patobulintas ir tų pakeitimų pagrindų renksime kompromisus, kad užsitikrintume didelės e, parlamento e, daugumos palaikymą, kuomet balsuosime dėl šio pranešimo. Jūs šį, su šią temą esate susipažinę lapkričio 12. E, susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir ieškosime visiems priimto priimtino sprendimo. Pranešimo rengimą baiginėjų, balsuosime dėl jo 19 lapkričio Strasbūre. Ir norėčiau pasakyti, kad aš labai kruopšiai išnagrinėjau kai kuriuos pakeitimus ir matau, kad susikirs du požiūriai. Vienas iš jų yra štai koks. Mes norime augimo valstybėse narėse, tačiau kai kurie nariai pasisako už tai, kad būtų pasitelktas šešių pasiūlymų paketas, fiskalinės drausmės paketas, dviejų pasiūlymų paketas. Ir kai kurie teigia, kad tai, tai vis dėlto neužtikrino tikėtos augimo. Kiti e, nariai mano, kad mes visų pirma turime sutelkti dėmesį į augimo skatinimą ir akcentuoti kai kuriuos aspektus viešajame sektoriu ir ypač stipriai investuoti į inovacijas bei technologijas. Manau, kad abiejų požiūrių šalininkai turėtų suvokti, kad siekia to paties tikslo. Mums reikia lyginti savo siūlymus remiantis viena pagrindinė nuostata, jog teisybė nepriklauso kaž, kažkuriai vienai stovyklai. Turime galvoti apie tai, kas būtų geriausia Europai. Ir kadangi esame šiuo metu kryškelėje ir stiprėja populistiniai prieš tai Europą nusiteikę judėjimai ir mano paties šalyje, yra Yra žmonių, kurie kalba, užima labai demagogiškas pozicijas ir kalba iš šių pozicijų. Mums reikia e, e, apsispręsti, kas e, naudingiausia Europoje. Taigi, tame šešėlinių pranešėjų susitikime aš labiausiai prioritetizuosiu tuos pakeitimus, kurie tobulina tekstą ir sieksiu, kad, tekstas, kad teksto kokybė pagerėtų. Taigi, lapkričio 12 numatytame susitikime, tikiuosi, pasieksime plačiausiai manomų susitarimo. Ačiū, Lyjamas. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė pranešėjau po paskutinio keitimosi nuomonėmis dėl jūsų pranešimo šiame komitete. Šiek tiek pasistumėjome svarstant šį tekstą ir aš jau turėjau galimybės jums pasakyti, kad, kad jame aš išvelgiu tam tikro dogmatizmo. Ir aš stengiuosi nagrinėti šį tekstą konstruktyviai, tačiau būtent todėl mūsų frakcija nusprendė pasteikti keletą pakeitimų, pasiūlyti keletą pakeitimų ir at, labiau atsižvelgti į ekonominę ir politinę realybę. Ir frakcija, kurią aš atstovauju, žvelgia kai kurių sunkumų jūsų parengtame tekste. 126 pakeitimai patikti trijų puslapių tekstui tą ir iliustruoja. Prieš pradėdami diskusijas dėl pakeitimų, noriu išreikšti apgalėstavimą, kad siek, vis, nors ir siekiame dirbti konstruktyvę dvasę, vis dėlto išvelgiu jūsų parengtoje redakcijoje kai kurių trūkumų. Uh, Noriu priminti kitą pranešimą, kurį svarstėme komitete ir kuris susijęs su šia tema. Noriu Jums priminti, kad kai kurie iš Jūsų frakcijos e, pasipriešinosi siūlymams tvirtinti kai kuriuos pakeitimus blo, blokais. Noriu pasakyti, kad reikėtų laikytis nuoseklesnės strategijos, e, kompromisų siekti visada. Ir mano pateikti 26 pakeitimai e, primena svarbius politinius ir ekonominius pokyčius, kurie įvyko nuo pranešimo paskelb... nuo šios ataskaitos paskelbimo 2011-2012. Kalbu apie nedarbą, taip pat tai, kad daugelis e-, eurozonos valstybių išgyvena nuosmukį, taip pat E, paskelbė nemažai studijų, kurios atskleidžia neigiamą griežtos taupimo politikos poveikį ekonomikai. Ir taip pat akcentuoju ekonominės e, politikos planą, kurį patvirtino Europos vadovų taryba šių metų birželio mėnesį. Tačiau kaip, kaip, kaip vis dėlto analizuoti biudžeto politiką, uh, atsisakant atsižvelgti į e, ekonominės politikos ciklų poveikį, kur slypi sprendimas. Nors jūs teigiate, kad e, viešųjų finansų tvarumas yra augimo sąlyga, jūs pamiršate, kad augimas ir yra to tvarumo prielaida. Jūs taip pat, kalbame, jūs taip pat kalbate apie išlaidas ir apie jų svarbą, nežiūrint e, tai, TF paskelbtos studijos, kurios e, vertina, e, kaip, kaip šią situaciją, šią ekonominę situaciją veikia išlaidų didėjimas, paneigė jūsų pateiktą e, teoriją. Taip pat kalbate apie vertinimą, apie mes politikos vertinimą iš eksantę pozicijų. Uh, nežiūrinti visą tai, aš vis dėlto esu įsitikinęs, kad e, kompromisas įmanomas, svarstant šį pranešimą. Ir aš e, ir tikiuosi šių kompromisų e, pristatymo lapkričio 12. Have, uh, uh, Ačiū, nematau. Aldė atstovus. Vienas, žinau, yra šiuo metu užsiemęs, nes netrukus turėtų tapti tėvu. Taigi, žodis kolegai. Aš e, nenorėjau kalbėti jo vardu, o tiesiog e, paprašyti atleisti jam už tai, kad e, jis netvyko į posėdį. Iš tiesų jis rengėsi tėvystiai šiomis dienomis, yra Vokietijoje ir nedalyvauja. Taigi frakcijos kolegos dėl pateisinamų priežasčių negalėjo atvykti į posėdį, bet e, tikrai pasirengę konstruktyviai dirbti, o dėl paties turinio negaliu tikrai nieko pakomentuoti. Taip, aš manau, kad jie tikrai dar um, pasisakys tavo kolegos. And, all, um... Aš pats esu jaunas tėvas, taigi žinau, apie ką nekalba. Norėčiau padėkoti už pranešimą, tokį, koks jis dabar yra e, suformuluotas, EKR er frakcija tikrai galėtų paremti. Konsolidavimas yra būtinas dalykas visose valstybėse narėse. Šešių pasiūlymų paketas turėtų būti griežtai įgyvendinimas. įgyvendinimas. Taip pat e, sutarėme. Pritarėme šešėliniam pranešėjui dėl struktūrinių reformų. Reikėtų mažinti mokesčius darbuotojams, e, taip pat peržiūrėti pensijų um, sistemą, socialinę apsaugą. Ir man pasirodė, kad daugelis politinių frakcijų šį pranešimą e, vertina tarsi kaip e, kalėdų eglutę, kur, ar, ar e, po kurią dedamos dovanos ir galima reikšti dėl jų įvairius pagaidavimus. Juk pagalvokime apie, apie įmonių pelno mokesčius. Taip pat reikia turėti galvoje, kad ir ES visą tai turės įtakos E, galima sumažinti makroekonominius ir kitus disbalansus. Ir dar reikėtų patobulinimo dėl to, kad turėtų būti. Ir dar kalbama, kad reikėtų pakeisti pasiūlymą, siūlant e, trumpinti darbo valandas. Iš tiesų, tokie pakeitimai E, sumažins konkurencingumą mūsų, padidins e, nedarbo lygį ir pagilins kitas problemas. Iš tiesų, neigiami rezultatai, m, mm, pavyzdžiui, Airijoje buvo labai stipriai juntami. Todėl, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad ateityje bus konstruktyviai dirbama ir atsižvelgiama į kompromisinius pasiūlymus. Dėkuoju dabar Tomas Handel, GUE frakcijos vardu. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai būtų smagu gal sureaguoti į e, ką tik kalbėjusi kolegą ir jo pasisakymą, bet vis dėlto manau, kad e, dar smarkiai pasipešime ir su, ir su kitų frakcijų atstovais, kai jie jau atvyks į posėdį, nes aš manau, kad pranešime yra labai ryškiai akcentuojamas arba arba požiūris. Viena arba kita kryptis, bet man atrodo, kad taip negali būti. Bent jau šiam kontekste tokio arba arba varianto nėra. Mūsų frakcijos pozicija tokia, kad būtina konsoliduoti viešosius finansus ir tikrai negalima švaistyti pinigų, niekas e, už tai nepasisakytų viešai ir apie tai net nėra kalbos. Bet manau, kad turint galvoje pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, susidaro įspūdis, jog kalbama ne tik apie išlaidų pusę, bet taip pat ir apie įplaukas reikia galvoti ir nebe priežasties TVF kaip tik ir apeliavo į tai, kad reikėtų peržiūrėti griežtą taupimo politiką pastarųjų trejų metų, tad turėtumėm ir mes tą padaryti pranešime. Negalima kalbėti apie kenksmingą mokesčių įplaukų poveikį, jeigu e, štai matome, kad 36 milijardai eurų e, sukaupta privataus turto ir daugybė nuostolių fiksuojama valstybės e, sektoriuje tuo tarpu. Taigi visi tie dalykai turi būti apsvarstyti. Aš manyčiau, kad e, reikėtų vidaus rinką minėti taip pat ir tų valstybių narių kontekste, kurios e, turi biudžeto perviršį. Taip pat reikėtų galvoti apie ilgalaikio pobūdžio pusiausvėros sukūrimą tarp biudžeto perviršį ir e, deficitą turinčių šalių. Na, o ta, tas minėtas skepticizmas ES atžvilgių yra toks dalykas, kad tikrai nebus galima toliau tęsti esamos politikos, reikės galvoti apie tinkamą nuostolių ir turto paskirstimą tarp šalių, aš manau, kad būtent šią mintį reikėtų dar um, įtraukti į pranešimą ir tuomet diskusija pakryps tinkamesnė linkme. Ačiū, ponė pirmininkė. Žampol. E, Dėkuoju dabar Žampol. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai, pranešėjai už jo darbą ir sureaguoti į kai kuriuos mintis. Taigi noriu pasveikinti pranešėją e, už, ir pasiekoti už jo nuveiktą darbą. Ir, e, ir sureaguoti į mano kolegos Limo pasiūlymą. Visų pirma, jis yra per jaunas e, prisiminti 68-uosius ir man atrodo, kad 68-aisiais dar, mo, jis dar mokėsi ir tuo metu buvo tik tai kalbama apie ir daug, daug daugiau kalbama ir mažiau daroma. Bet tačiau atrodo, kad dabar valdančiosios klasės e, puikiai įsisavino šį metodą, nes daug kalbama ir, ir ne visada žodžius lydi veiksmai. Analizuojant krizę, tikriausiai keletą mėnesių, kaip ir aš pastebėti, pastebite, kad, kad e, skelbiamos analizės ima skirtis ekonomistai mm, viską vertina iš savo požiūrio taško ir aš pats esu studijavęs ekonomiką, taip pat šiek tiek studijavęs teisę. Kitas dalykas, vertinant šią situaciją, e, analizės kelbiamos, teikiami pasiūlymai, e, galime vertina, vertinti, pavyzdžiui, tai, kas vyksta Prancūzijoje ir, ir tikimasi, kad, kad kai, kai kurie pasiūlymai padės išbristi iš krizės. Tačiau aš nepastebiu, kad kuri nors iš sunkumus išgyvenančių valstybių jau bristų iš krizės. E, taikomos viešo taupimo priemonės ir reikalavimo augimo, tačiau augimo ko dėka tvarumas augimo vardan, augimas tvarumo vardan, tai yra, na, seniai žinomas klausimas, kas buvo pirmiau višta ar kiaušinis. Ir akon, finansinių sunkumų laikotarpį svarbiausias prioritetas yra atkurti pusiausvyrą, užtikrinant socialinį teisingumą. Galima tik kritikuoti tai, kas vyksta valstybėse išgyvenančiose sunkumus, tačiau tie, kas priima sprendimus, turėtų visų pirma siekti atsižvelgti į realybę. Pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje parlamentas turės balsuoti dėl dar sudėtingesnio sprendimo prieimimo. Ir manau, kad mūsų pranešėjo parengto darbo privalumas, kad jis bando atsižvelgti visus šios aspektus, jis ieško kompromiso. Aš tikiuosi, kad Limui kompromisas nereiškia jo pergalę kitų sąskaitą. Ir jeigu norite, kad čia būtų atliktas reikalingas darbas, nes tas pranešimas yra pakankamai trumpas, kaip minėjote, kaip sakė mūsų kolega Epinkas, reiktų nesistengti iš šio pranešimo padaryti kalėdų eglutę, sukabinėti su jos visus norus reikėtų bandyti e, pristatyti parlamento poziciją tokią, kokia yra šiuo sudėtingu klausimu. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Ani, prašom. Uh, Ačiū, Šavin. Turiu keletą pastebėjimų, kadangi turime galimybę diskutuoti šį pranešimo projektą ir atsižvelgiant į tas uh, Žanpoliu ką tik išsakytas pastabas. Galima būtų pasakyti, kad vyko Europos parlamente labai sudėtingas balsavimas dėl sudėtingų taupimo priemonių, atsižvelgiant į recesiją, kuris siekia 6,3 procento. Aš manau, kad mūsų kolegos Palionį pranešimas sudaro galimybę aptarti tas priemonės, kurios yra taikomos eurozonoje ir ypatingai tose šalise, kurios susiduria su sunkumais įveikdamos krizę. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegai už jo darbą, už parengtą pranešimo projektą. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti tai, kad Europos parlamento rezoliucija turėtų būti labiau subalansuota ir labiau atspindinti realybę. Ir reaguodama į kolegos Limo pasisakymą, manau, kad Europos parlamentas turėtų įtraukti jau dabar turimą naują informaciją į pranešimą. Ir čia aš kalbu apie e, TVF parengtą pranešimą ir jų siūlomus metodus. Taip pat turime galvoti apie netinkamą daugiklio paskaičiavimą, e, fiskalinio augimo konsolidavimą. Nes jeigu mes užmerksime prieš tai akis arba viso to nepripažinsime, vis tiek teks mums su tuo susidurti siekiant užtikrinti fiskalinį stabilumą ilgalaikę prasme. Mūsų neseniai priimtas sprendimas dėl Europos semestro ir kitų klausimų reikalauja re, um, reformų, ypač atsižvelgiant į strategiją Europą 2020 ir visa tai taip pat turėtų būti įtraukta į mūsų rezoliuciją. Ir mes negalime ignoruoti konkrečių aplinkybių, kuriuose yra atsidūrusios kai kurios valstybės narės ir kurių padėtis e, fiskalinė prasme yra kitokia. Pranešime yra atspindėtos valstybė narių pastangos siekti fiskalinio konsolidavimo, tačiau manau, kad reikėtų dar pridurti ne vieną punktą, kalbant apie integruotą ir konkretų atsaką konkrečioms valstybių narių fiskaliniams ir ekonominiams problemams. Taip pat reikia pažymėti, kad ekonominis nuosmukis bei sudėtingos socialinės ir politinės aplinkybės e, daro žalą valstybėms narėms ir gali pakengti socialiniam, politiniam ir ekonominiam eurozonos šalių gyvenimui. Kalbant apie pateiktus pakeitimus, taip pat norėčiau tarti keletą žodžių. Išklausėme šešėlinių pranešėjų ir pačio pranešėjo pasisakymą ir kaip ponas Palonė ir sakė, pranešimą galima patobulinti ir didžioji dalis pakeitimų siekia toliau tobulinti jo parengtą pranešimą. Aš galėčiau paminėti tik tuos pakeitimus, kurie siekia, kaip jau aš ir sakiau, akcentuoti mūsų turimą naują informaciją apie tai, kokioje situacijoje mes esam atsidūrę, kalbant apie fiskalinį daugiklį. Kalba eina apie tai, kad mums nepavyko numatyti, pasiūlyti ir įgyvendinti fiskalinio koregavimo politikos priemonių. Be to, manau, kad mes turime įtraukti ir tuos pakeitimus į pranešimą, kurie siekia pabrėžti sudėtingą situaciją. Taupimo priemonės reikia taikyti siekiant pradėti žengti tvaraus augimo keliu. Ir paskutinis dalykas, kuris susišaukia su šią diskusiją ir išsakytais komentarais, nepaisant skirtingų pasiūlymų, pakeitimų, aš norėčiau paraginti kolegas pažiūrėti į skaičius, kurie yra patikti Herald Tribune pirmajame puslapyje. Šiandien pasirodė straipsnis apie tai, kad visuomenė praranda pasitikėjimą Europos parlamentu. Pirmininkė, dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi suteiksiu žodį pranešėjui. Alfredo. Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms. Manau, kad reikia ieškoti kompromiso, kuriam galėtume pritarti visi, ypač tuo metu, kai Europa ir visas pasaulis išgyvena sunku laikotarpį. Aš manau, kad padėtį savo žemynę galime pagerinti. Kai kurios šalis, žinoma, labai kenčia šiuo metu ir aš pasisakau už pagalbą ir augimo skatinimą. Jeigu kalbėsime apie augimo ekonomiką, reikia aiškiai nustatyti, kur ketiname taupyti. Ypač kalbant apie valstybinės struktūras. Daugelis valstybių narių yra atsidūrę gan sudėtingoje situacijoje, kuri kelia nerimą. Apskritai ir mano paties šalyje yra daugybė sunkumų. Aš manau, kad mes turime dėti pastangas augimui užtikrinti ir turime vengti didinti fiskalinį spaudimą verslui ir namų ūkiams, nes tokio fiskalinio spaudimo verslui jau yra labai daug. Ta pati galima kalbėti ir apie šeimas. Ir tai lemia recesiją. Vidaus rinka net ir Vokietijoje susiduria su sunkumais, ypatingai pietų Vokietija. Ir mes turime tą pripažinti Taigi mes šiandien keitėmės nuomonėmis. Aš norėčiau reaguoti į vieno kolegos pasisakymą. Aš nemanau, kad yra tik du galimi keliai. Aš pasisakau už nuomonių įvairovę. Ir aš ne, negaliu teikti, kad aš esu teisus ir žinau tiesą. Kai sėdu prie dėrybų stalo ir kalba eina apie pakeitimus ir kompromisus, aš ateinu tam, kad dėrėčiausi. Aš tikrai netrenkiu kumščių į stalą ir nebandau prastumti savo pozicijos. Leiskite man pateikti pavyzdį tarkime, 79 pakeitimas. Labai daug yra kalbama apie tuos daugiklio efektus. Daugiklio priemonės, galima pažiūrėti į TVF komitetą, jie siūlo skaičių, kuris yra mažesnis negu vienas, bet žinoma, kad mes šį klausimą galime svarstyti. mes galime tartis. Didelė dalis pakeitimų gali būti įtraukta į pranešimo projektą. Taigi pristačius šią poziciją aš norėčiau padėkoti visiems už indėlį. Lapkričio 12 dieną tikiuosi mes puikiai padirbėsime. Jeigu nepavyks sutarti, toliau dirbsime su šešėliniais pranešėjais, kad galiausiai pasiektume bendros pozicijos, e, kuri susilauktų bent jau daugumos pritarimo. Ir aš iš tiesų esu labai atviras visoms diskusijoms ir pasiūlymams. Ačiū pirmininkė. Balsavimas yra numatytas lapkričio 19 dieną ir tikimės, kad šis pranešimas bus svarstamas plenarnėje sesijoje gruodžio mėnesį. Dėkuoju visiems, o dabar perėsime prie aštunto darbo atvarkės klausimo. Kalbėsime apie kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistemą. Ir aptarsime Guna Hokmark pranešimo projektą. Prašom. Um. Uh, Madam Chair, thanks. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams. Turėjome galimybę su jais aptarti šį klausimą. Norėčiau pradžiai pasakyti, kad ši tema yra labai sudėtinga. Kalbame apie krizių valdymo sistemą skirtą bankams. Tai apima daugybę techninių aspektų, sudėtis, sudėtingas rytis. Sudėtingas Ir todėl reikia išlikti mm, atvirų visiems įmanomiems sprendimams. Būtent to ir siekiau šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Ir mm, bandžiau akcentuoti, kokius tikslus savo keliamą. Tai nėra sudėtinga, galime pasitelkti įvairiausias priemonės ir būdų. Svarbiausia, kad nepamirštum, ko sieki. Kai svarstėme anksčiau šį klausimą, komentuodamas šią temą, pasakysiu tai štai kaip. Pol, tikrojo grinojo kapitalizmo atgaivinimas. E, nes tikriausiai niekas nesiginčys dėl to, kad kalbant apie bankus, reikia įgyvendinti štai kokią taisyklę kad e, bankų savininkai prisima atsakomybę ne tik už pelną, bet ir už nuostolius. Ir dėl to yra platus susitarimas. Nei socialistai, nei liberalai, nei konservatoriai, nei krikščionys demokratai tai minčiai neprieštarauja. Ir manau, kad tai gal, gal atrodo politinė prielda, bet yra rimtas dalykas. Būtent čia ir pradedame f, e, formuluoti iškilusią problemą ir ieškome galimų sprendimų, kuomet, ypač kuomet vyksta diskusijos mūsų komitete. Reikia sekti ir kai kurių kitų tikslų, kuriant šį krizių valdymo mechanizmą. Tai e, užtikrinti pasitikėjimo atkūrimą. Pasitikėjimą galima sukurti ne tik šio mechanizmo dėka šiame komitete ir parlamente mes svarstame ir daugybę kitų pranešimų ir temų, kurios yra labai susijusios. E, indėlių garantijų schema bei kapitalo reikalavimų direktyva. Tai yra tų vieno taisyklių, bendro taisyklių savado pamatiniai akmenys. Ir vertinant viską iš šio komiteto perspektyvas, mums tenka ypatinga atsakomybė užtikrinti, kad bendras taisyklių savadas atsirastų kiek įmanoma greičiau, nes taip e, nutiesime prielaidas, sukursime prielaidas visoms kitoms diskusijoms e, susijusiams su bankų sąjungos tema. Tačiau vis dėlto bendras taisyklių savadas be, bešališkai tur, bus taikomas visoms valstybėms narėms. Ir todėl mes turime visi suvokti, kad mums tenka užduotis išlaikyti sąjungą, e, užtikrinti, kad ji nesubirėtų, išvengti susiskaldimo. Pasakydamas komitete, aš kartais kalbu ironiškai ir sakau, kad kai tik iškyla problema, mes kūrėme naują sąjungą. Ir tikriausiai mes gal galiai kursime sąjungą prieš šaltį arba prieš kosulį, prieš e, gripą. Tačiau sąjunga egzistuoja ir jie reikia rūpintis. Tai jau pareikalavo daugybės politinių ir ekonominių pastangų ir mūšių, kad, kad pasiektume tą etapą, kuriame esame šiandien. Todėl turime vengti susiskaldimo mes neužtikrinsime reikalingos stebėsnės ar priežiūros, jeigu sąjungą skaldysime. Ir ši direktyva, šis mechanizmas yra svarbus kertinis akmuo šiuose pastangose. Manau, kad mes turėtume su visų rimtumu at, imtis šios užduoties ir at, atiduoti jai visas, dėka, visas jėgas. Vertinant viską iš bendro, iš bendros perspektyvos pranešimas turėjo būti svarstomas anksčiau, tačiau dabar turime jį apsvarstyti kiek įmanoma sparčiau. Todėl noriu pasiekti apčiopiamą rezultato, svarstant šį klausimą ir kitus klausimus per per daug nesiekiant integruoti visų kitų problemų. Nes jeigu svarstydami vieną klausimą bandysime svarstyti visą kitą kartu, taip pat ir bankininkystės sąjungą, kitus klausimus, svarstydami šį klausimą, mes niekada darbo nebaigsime. Nes, kaip žinote, e, buvo sunku patvirtinti ketvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą, kitus teisės aktus. Ir iškyla rizika, jog jeigu sieksime per daug suplakti vieną vietą, mes įstriksime ir, ir nepasieksime pageidaujamo rezultato. Tai pakenks mūsų pastangoms ir visose kitose sritise. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais dėl gairių, kurias išdėšiau savo pranešime. Visų pirma, tikslas - užtikrinti, kad sąjunga nesubirėtų ir uh, iš, užbaigti šio uh, pranešimo svarstymą. Uh, kitas tikslas, ir, ir jis keliamas ir komisijos uh, patiktame pasiūlyme, patikslinti ir užtikrinti kuomet kalbame apie valstybės viešuosius veiksmus ir kuomet ne ir manau, kad tai padarė išvengsime įvairiausių problemų. Manau, kad mūsų pastangose turėtume siekti vieno bendro tikslo. Kai parengsime šį teisės aktą ir šią, šį savadą, neturėtų likti bankų, kurie būtų pernelik dideli, kad, kad galėtų žlugti. Tikėtina, kad kai kurie bankai žlugs. Tikiuosi, kad kai kurie bankai žlugs. Ir, ir tai natūralu. Todėl reikia stabilios sistemos, stabilių teisės aktų, kuriems egzistuojant netgi dideli bankai galėtų žlugti, nes kai tai įvyks, net jeigu mes su socialistų pagalba, konservatorių, liberalų ir kitų pagalba būtume atgaivinę kapitalizmą, tai reikštų, kad atsakomybė už tolesnius veiksmus tenka atskirų bankų valdytojams. Ir tai e, reiškia, kad, kad jų sprendimų poveikis yra unikalus. Ir, ir tai svarbu bankininkistės sąjungos kontekste. Būtent todėl aš bandžiau atskirti e, kai kuriuos etapus svarstant šį pranešimą. Bandžiau paaiškinti, kad kol bankas yra akcininkų atsakomybės e, institucija, reikėtų nesudaryti įspūdžio, kad valstybė, kad susidarius tam tikroms aplinkybėms valstybė perima banką ir ima juo rūpintis. Tai būtų netinkamas signalas rinkoms. Ir būtent todėl aš atskiriu uh, du aspektus. Um, sprendimo e, aspektą, problemos sprendimo aspektą ir banko gelbėjimui skirtus veiksmus. Žinau, kad taryboje taip pat vyksta diskusijos šią temą. Kai tik tai viešasis sektorius ima kištis į banką, į, į banko valdymą, uh, susidaro įspūdis, kad valstyb, viešasis sektorius ir mokesčių mokėtojai perima ir atsakomybę. Taip neturėtų būti. Reiktų aiškiai nustatyti, kur baigėsi akcininkų nuosavybė ir kada pradeda kištis viešasis sektorius. Kitas man svarbus aspektas ir aš pristačiau jį anksčiau įvykusiose diskusijose. Skirtumas tarp E, banko išgyvenančio krizę ir e, bankų sektoriaus išgyvenančio krizę. Komet bankas susiduria, vienas du bankai susiduria su problemomis, išgyvena krizę, tai problemos pobūdis yra visiškai kitas nei kuomet bankininkystės sektorių ištinka krizė. Kai yra bankininkystės e, sektoriaus krizė, sisteminė krizė, Tai reiškia, kad yra, tai, tai yra jau ekonominio disbalanso situacija ir tai kelia papildomų didelių problemų. Ar tai būtų nuosmukis, pasaulinė ekonominė krizė, nekilnojamo turto rinkos nuosmukis. Tai susiję. Kai, kai kuriems bankams gali sektis prasčiau, kai kuriems geriau, dėl to, kad jie buvo prasčiau ar geriau tvarkomi. Tačiau svarbiausias problemas sukuria išorinė situacija, išorinės aplinkybės. O kai bankas išgyvena krizę, tai reiškia, kad dėl vadovybės priimtų blogų sprendimų, neteisingos prisimtos rizikos, neteisingo pasirinkto verslo modelio iškilo problema. Ir, ir problemos šaltinis yra pats pačiame banke. Ir šiais atvejais pasiūlymas dabartiniu savo pavydalu, komisijos pasiūlymas yra pakankamai geras. Tačiau manau, kad mes turime e, ir pasvarsyti, ką daryti, kai iškyla sisteminė krizė. Nes stebėjome, kad ji nuolatos pasikartoja. Ir tos krizės gali kiekvieną kartą būti kitokios. Būtų labai pavojinga teikti, kad mes sisteminės krizės spręsime taikydami lygiai tą patį metodą. Nes tai bus kariškių dažnai daroma klaida, kuomet bandoma pasiruošti paskutiniam jau įvykusiam karui. Taip pat reiktų nepamiršti, kad paskutinė krizė jeigu e, bandėme ją išspręsti teisės aktais, gali būti, kad kita krizė pasireikš dėl to, kad e, tuose teisės aktuose yra spragų. Aš tikiuosi, kad niekas nedrys sakyti, kad ateitie neišgyvensime bank, bankininkystės sektoriaus krizės. Ir būtent todėl mums reikia tinkamų teisės aktų, galiojančių teisės aktų. Todėl pateikiau papildomų pasiūlymų šalia komisijos pateikto pasiūlymo ir bandau paaiškinti, patikslinti skirtumus tarp bankininkystės bankų krizės ir sisteminės krizės. Pranešimo projekte pristačiau ir būdus, kaip galima apibriežti bankininkystės krizę ir kaip apibriežti priemonės ją įspręsti. Šalia komisijos siūlomų priemonių, kurias aš tikrai vertinu, ir aš dar grįšiu prie to, aš įtraukiau, pasiūliau nemok, ne, nemokamą viešojo sektoriaus paramą, taip pat laikinos nusavybės priemonė, pri, privataus sektoriaus galimybės. Ir, kai, o kairiai šios salės pusėje noriu pasakyti, kad aš nelinkstu e, socialistų pusėn, kairiojon pusėn. Aš tik norėjau patikslinti, pa, tiksliai apibūtinti situacijas, kada valstybė turėtų kištis ir kada ne. Nes kuomet e, iškyla bankų krizė realybėje, kai, kai šalis, šalis ekonomika išgyvena didelės problemas, E, bus daugybė pageidavimų, kad viešasis sektorius įsikištų. Ir, ir visada taip pat bus problema, kaip užtikrinti pasitikėjimą, kaip atgauti pasitikėjimą, pas, leidžiant viešajam sektoriui įsikišti. Tai buvo visose krizėse, kurias išgyvename. Tačiau kiek įmanoma ilgiau reiktų tos, to įsikišimo vengti. Tačiau, kai jau tai tampa neišvengiama, uh, reikia galiojančių, reikalingų teisės aktų, kurie ir reglamentuotų, kad kai nereikia imtis tokių veiksmų, nesijimi jų, kad būtų aiškiai nubriežta skiriamoji riba, kuomet negali to daryti. Ir įvykusiuose diskusijose, man atrodo, buvo tam tikro nesusipratimo, uh, kad kai kas teigia, kad teisės aktai numatantis valstybės intervenciją atidaro duris tokioms intervencijoms. Manau, kad taip nėra. Tie teisės aktai nustato aiškius kriterijus, kuomet valstybės sektorius, viešas sektorius gali įsikišti ir kada jis privalo pasitraukti iš privataus sektoriaus. Ir norėčiau komitete ir šešėlinis pranešėjais daugiau padiskutuoti šią temą. Kita tema gelbėjimas privačiomis e, lėšomis kaip priemonė. Ši priemonė yra ypatinga, e, ji yra gera, kol jos nereikia naudoti. Ji, jos e, poveikis yra tikrai geras, tačiau esant sisteminiai kriziai ji gali turėti tokio toksiško užkrečiamojo poveikio rinkoje. apie tai pradėjome jau kalbėti su šešėliniais pranešėjais. Kaip plėtoti, kaip išplėtoti šią priemonę, kad ji taptų patikimesnė. Ir kaip ją geriau suprojektuoti, kad ją būtų galima pasitelkti. Aš norėčiau dar leistis į techninės diskusijas dėl šių klausimų su šešėliniais pranešėjais ir kalbėti apie tai komitete. Gali būti, kad reiktų lab, tiksliau ap, ap, apibriežti banko įsiskolinimą ir remiantis tuo kriterijumi nuspręsti, kada leisti pasitelkti gelbėjimą privačiomis lėšomis kaip priemonė. Aš nežinau, koks čia būtų teisingas sprendimas. Matau, kad Ole Schmidt e, apstulbęs pažvelgė į mane, kai išgirdo, ką sakau. Taigi, diskusijose turime apie tai kalbėti svarstyti šią priemonę ir su, suformuluoti ją kaip patikimą priemonę, kurią būtų galima pasitelkti gelbstint bankus. Aš jau baigiu, ponė pirmininkė. Kalbant apie apie pertraukimo finansavimą, jis turėtų būti ex ante, o ne ex post. Noriu paaiškinti, kodėl. Jeigu pasirenkas ex post e, pertvarkymo finansavimas. Pamatysite, kad lėšų nebus, esant sisteminiai kriziai, jeigu pasirenkamas ekspost finansavimas, daug lėšų nebus e, E, yra ir kitas poveikio aspektas. Ekspost finansavimo atveju bankai, kurie tinkamai buvo tvarkomi, turės finansuoti bankus, kurie prastai tvarkėsi. Tai tas pats kaip visoms gerai dirbančioms įmonėms liepti finansuoti visas blogai dirbančias įmonės. Visi gerai dirbantis parlamentarai e, moka už visus blogai dirbančius parlamentarus. Tai yra kolektyvinės kalties e, E, koncepciją, kurios negalime sauliaisti įdėkti. Aš noriu rimtai pabrėžti, kad reikia rinktis eksantę finansavimą. Reikia, jį, reikia suformuluoti nuostatus šią temą ir suformuluoti tas nuostatas taip, kad jomis visi tikėtų, kitaip tai, tai nebus, tas klausimas net nebus rimtai svarstamas. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, Aš kalbėjau apie gar, indėlių garantijų schemą, aptariau ją ir skirtingai nuo komisijos pasiūlymo aš siūlau ją, jos egzistavimą padaryti laisvanoriškai, leisti valstybėms apsispręsti, ar jos nori skolintis iš kitų. Uh, Kaip ten bebūtų, tai yra tikrai labai rimta tema ir aš didžiuojuosi galimybę ją svarstyti ir renkti pranešimą. Jau įvyko įdomių ir svarbių diskusijų su šešėliniais pranešėjais, Lau, dabar lauksiu jūsų reakcijų ir komentarų, o būsimuose šešėlinių pranešėjų susitikimuose, manau, mes susitarsime, pasieksime sutarimo, kaip dar labiau sustiprinti Europos Sąjungą. Ačiū. Thank you very much. Um, Lab, labai ačiū. Elisos nėra. Ar yra kažkas, kas norėtų jos vardu pasisakyti? Ne, nemanau. Aš šiek tiek vėliau kalbėsiu savo vardu. Tiesiog norėčiau perduoti Elizos atsiprašymą, kad e, negali dalyvauti šios dienos posėdėje. Pirmininkė, gerai, tuomet suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Jie kalbės pirmiausia Wolf. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu vokiečių kalba, kadangi lankosi e, lankytojai iš Austrijos ir Vokietijos mūsų posėdėje, e, verslininkai, vadovai, dėl to kalbėsiu vokiečių kalbą. Sveiki atvykę į Bruselį. Taigi, kas dar abejojo tuo, kad Šis klausimas, šis pranešimas yra vienas svarbiausių svarstytinų per šią kadenciją. Tikriausiai vakar galėjau įsitikinti tuo, kai mm, vakar vienas Londono finansinės institucijos pareigūnas um, pateikė tam tikrus teiginius. Jau anksčiau buvo aišku, kad e, daugelis bankų susiduria su labai sudėtinga situacija. Dėl to labai džiugu, kad komisija, aišku, gana vėlai, nors dar ne per vėlai, pateikė šį pasiūlymą E, kuris, čia sutikčiau su prieš mane kalbėjusiu kolega, tikrai orientuotas į labai rimtus tikslus. Mm, taip pat sutinku su Gunaru dėl to, kad yra dar erdvės tekstą tobulinti ir kaip tik kai kurios dalykus šią linkmę ir pakomentuosiu. Komisijas yra, komisija yra pateikusi pasiūlymą taip pat ir dėl bankų sąjungos. Ten yra kalbama apie bankų priežiūrą, apie e, bankų gelbėjimo planą ir be kita ko taip pat ir apie štai šį klausimą. Man atrodo, kad nereikėtų laukti, kol bankų sąjungos kontekste prieisime šį klausimą, bet tiesiog jau dabar renkti savo pranešimą be abejo. Pirmiausia, keli dalykai, dėl kurių sutinku su Gunaru, o paskui dar pateiksiu kai kurias pastabas, kur galbūt galvoju kiek kitaip. Pirmiausiai, visi bankai ir investicinės įmonės turėtų patekti į dokumento taikymo sritį. Tik reikėtų dar iškelti klausimą dėl to, kiek, vadovaujantis subsidiarumo principu, valstybėms narėms reikėtų primesti prievolę dėl dažnumo tokių taisyklių numatymo ir reikėtų numatyti tą atsakomybę arba valstybėms narėms, arba kokiai nors institucijai. Dėl užstatų be abejo, Gunaras čia visiškai teisingai kalbėjo, sveikinu tą mintį. Ir iš tiesų, investicinės bankų sistemos turėtų būti vertinamos nacionalinėme kontekste. Tai yra valstybių narių kompetencija. Ir ar jos nutarė taip pat ir tarp valstybinių mastų tapti kreditoriais turėtų būti paliekama būtent joms spręsti. Ir dabar keli dalykai, kur galvočiau, kad reikėtų dar kai ką persvarstyti. Manyčiau, kad komisija, komisijos pasiūlymas numato gelbėjimą privačiomis lėšomis kaip pagrindinį ir iš esmės tai yra gal teisinga kryptis, tačiau, kaip ir sakė Gunaras, tas prevencinis efektas ar poveikis, poveikis lik ir dinksta, iškyla jam grėsmė tokia priemonė gelbėjimo privačiomis lėšomis turėtų būti kuriama taip, kad pritrauktų ir galimus investuotojus. Nes aišku, šešėliniai bankai mm, čia nepatenka į aprepti. Nes tikriausiai negalime reikalauti iš, iš bankų gerai gyvenančių investuoti į įprastai besitvarkančių bankų vertybinius popierius ar, ar juos gelbėti. Tikrai neturėtų tai būti. Taip pat kitas klausimas tada iškyla, kas galėtų tapti tokiu investuotoju į tas e, skolos priemonės. Ar, pavyzdžiui, draudimo įmonės turėtų tapti tokiais investuotojais. Draudimo įmonės, aišku, gali ilgo laiko tarp perspektyvoje paskirstyti tinkamai galimus nuostolius ir galbūt toks investavimas nebūtinai sukeltų didžiulių problemų draudimo įmoniai. Tačiau vis dėlto gali nutikti ir taip, kad nebus galima tinkamai tvarkyti savo finansų, kaip yra su pensijų fondais. Juk nenorime, kad pensijų fondas dalyvautų gelbėjime privačiomis lėšomis ir paskui turėtų savo klientams pasakyti liūdną žinę, kad štai mums iškilo rimtų finansinių problemų. Taigi, tuo kritiniu atveju reikėtų pagalvoti apie tuos subjektus, kurie turėtų ar galėtų tapti tinkamais investuotojais šioje srityje. Toliau, kaip tvarkyti tas skolos priemonės e, ar vertybinius popierius, obligacijas, e, kurių išpirkimo terminas netrukus turėtų baigtis. Komisija e, gana nuosaikingai čia viską vertino ir siūlė tik vieno mėnesio terminą. Nežinau, ar vieno mėnesio terminas yra tinkamas, galbūt reikėtų dar pagalvoti apie tai. Kitas čia kilantis klausimas yra apskritai kokios apimties turėtų būti ši gelbėjimo privačiomis lėšomis mm, priemonė. Frankfurto universiteto specialistai, pavyzdžiui, sako 5 procentai asmenės rizikos. Taigi svorio koficijantas turėtų būti pritaikomas tam tikras ir man atrodo tai yra teisingas požiūris. Štai 5 procentai labai konkretus, konkretus skaičius. Kiti netgi mano, kad gal galėtų būti jis ir didesnis. Bet jeigu jau taikome gana ambicingus reikalavimus dėl kapitalo poreikio, tai tada ir, ir čia turėsime procentinį dydį, kuris yra gana nemažas įprastiniai finansiniai ar, ar investiciniai įmoniai. E, gelbėjimo ir taip pat pertvarkymo planai turėtų būti kuriami ne tik um, tarp valstybinių mastų veikiančiose įmonėse ar, ar jų lygių, bet taip pat ir paskirose įmonėse, tose dukterinėse įmonėse. Kadangi kitaip neišspręsime to tinkamo, tinkamos priežiūros problemos. Toliau reikėtų pagalvoti apie tai, kur tokia įstaiga e, turėtų būti steigiama. Ar tai bus atskira E, pertvarkymo institucija, ar vis dėlto kur nors inkorporuota, bet galbūt turinti tam tikrų suverenių teisių. Man atrodo, ir čia reikėtų dar pagalvoti. Klausimas išlieka atviras. Sutikčiau su Gunaru dėl tos minties, kad e, šalia gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės galbūt reikėtų numatyti taip pat ir erdvės valstybinėms intervencijoms. Nes patirtis rodo, kad gana tikėtina, jog e, jeigu per ateinančius keliarius metus, ir aš kalbu ne apie rytojų ar po rytojų, tiesiog, tarkim, po penkerių metų vėl mus ištiks krizė, tai gali būti taip, kad investicinės įmonės dar neturės pakankamai priemonių, tiek, pakank, tiek priemonių, kad būtų galima išvengti valstybės įsikišimo. Tokia grėsmė tikrai kyla Todėl Gunaro pasiūlymas yra tikrai labai protingas. Jis juk e, turi patirties pats. E, Švedijoje dešimtajame dešimtmetyje taip pat buvo bankų krizė, taigi Gunaras žino, apie ką kalba. Na ir trečias dalykas yra be abejo suprantama tai, kad fondai tiek pertvarkymo fondas, tiek e, užstato fondai ar, ar skolos priemonių užtikrinimo fondai turi būti E, įsteigti taip, kad veiktų pagal griežtas taisyklės. Tikrai negalime tiesiog lik burtulės dalę pamoti ir, ir atverti e, tos pinigų skrinelės. Turi viskas vykti pagal vieningą taisyklių savadą. Ir problema ta, kad daugelis valstybių narių jau numačiusios tam tikrus įnašus ir, ir steigia tos fondus, bet jie yra nu, panaudojami tik skirtingai. Švedijoje, pavyzdžiui, jie skirti tam, kad būtų um, padengiamos valstybės e, skolos kartais, kitur yra visai kita jų taikymo paskirtis. Taigi veiklos e, met, metodika yra skirtinga pasirinkta ir čia reikėtų suvienodinimo, nes antraip uh, tiesiog susipainiosime tarptų įvairių investicinių priemonių ir, ir, ir, ir įmonių įsteigtų. Bet apskritai vertinant, manau, Gunaras tikrai puikiai padirbėjo ir su šešėliniais pranešėjais ir, kad, ir, ir manau, kad bus rastas protingas sprendimas galutinis. Ačiū, toliau kalbės Filipas. Gunnar, me... Ačiū, Gunarai. Kai tu pasakėjai, kad yra platus sutarimas, kad neturime privatizuoti pelno ir sakėte, kad visi pritarė tam, socialistai, EPP, bet nepaminėjote žaliųjų. Gunaras, bet aš turėjau tą omeny. Dėl darbo tvarkos jūs nepaminėjote ir airijos. Kągi, dabar rimtai kalbant, Aš norėčiau kalbėti apie jūsų pranešimo projektą. Pakomentavote komisijos pasiūlymus, aš nenoriu to pakartoti. Pirmiausia, dėl gelbėjimosi privačiomis lėšomis. Aš sutinku, kad šis dokumentas turi būti pritaikomas ir nemanau, kad jį reikėtų išbraukti iš pranešimo projekto, bet jūs ir neketinate to daryti. Aš norėčiau jūs pasveikinti dėl susitikimo surengimo. Iš tiesų diskusijos buvo iš tiesų puikios E, formulė pasirinkta buvo labai gera. Ir mes turėtume kalbėti apie tokią skolą, kuri galėtų būti išpirkta privačiamis lėšomis. Ir žinoma, turime nuspręsti, kas tą darys ir kas bus atsakingas. Aš suprantu, kad didžiausia kliūtis yra galimas domino efektas. Negali tuo užsiimti tokios institucijos, kurios prisidėtų prie didesnės krizės išplitimo. Taigi mes turėtume pagalvoti, kas galėtų valdyti tokio pobūdžio priemonės. Ir jeigu mes neleisime kai kurioms institucijoms valdyti tokios priemonės, tai jie pirminių lygių to ir nedarys. Bet antrinėme ar tretinėme lygyje jie galėtų valdyti tokias išvestinės priemonės. Ir mes tam negalime pritarti, negalime to toleruoti. Jeigu bankas negali valdyti kito banko tokių priemonių, tai tai turi būti labai aiškiai uždrausta. Dabar dėl valstybės intervencijos priemonių. Aš sutinku su jumis. Tai turėtų būti galutinė priemonė, bet turiu pasakyti keletą dalykų. Man tai prilyksta masinio naikinimo ginklų panaudojimui. Tai tarsi brandolinis ginklas, kurį valdote, geriausia būtų jo nepanaudoti, bet jūsų priešas neturi žinoti tiksliai, kada jūs panaudosite savo ginklą. Taigi turiuomenyje, kad negalime čia kalbėti apie automatišką panaudojimą. Bankai e, ir jų vadovai turėtų tą ginklą pritaikyti neplanuotai. Kita vertus, turėtų būti žinoma, kad toks masinio naikinimo ginklas egzistuoja valstybės intervencinę pagalbą negalima gelbėti nenuspėjamai kitų bankų. Ir tai iš anksto neturėtų būti aišku. Aš, kaip matau, jūs išbraukėte tas nuostatos, kurios yra susijusios su gaivinimo planu, jeigu jis nėra primtinas bankui. Taigi pertvarkymo institucija kartu su priežiūros institucija turėtų parengti planą, kuris galėtų padėti išspręsti susidariusią padėtį. Taip pat pastebėjau, kad jūs apribojate stres testų taikymą. Ir čia kalbate apie platų testų pritaikymą. Sudėtinga, aišku, kalbėti apie tokias plačias sisteminės krizės, tokia atveju yra taikomos valstybės intervencijos priemonės, tačiau yra būdų, kuriais bankai gali apsisaugoti nuo sisteminės krizės. Tarkime, galima būti netaip labai susijusiam su kitais bankais. Pati institucija gali dėl to apsispręsti. Ir tai yra susijęs su institucijos atsparumu kriziai. Dėl pertvarkymo institucijos ir priežiūros institucijų, ar jos turėtų būti po vienu stogu. Mano pagrindinis tikslas yra efektyvumas ir veiksmingumas. Reikia tokios institucijos, kuri dirbtų efektyviai. Ir kai mes kalbame apie institucijos pertvarkymą, aš manau, kad sprendimus reikėtų priimti vadovams. Tai yra pagrindinis mano principas. Aš pritariu Wolfui dėl to, kad e, pertvarkymo planai turėtų būti suderinti tiek patronuojamųjų įmonių, tiek grupių įmonių lygių ir mes turėtume išbraukti indėlių garantijų schemas iš pertvarkymo schemų. Pertvarkymo e, fondai turi būti numatyti iš anksto. Aš nekalbėsiu, aišku, apie bankų sąjungą, bet bendras priežiūros mechanizmas ir priežiūros institucija Europos bankams, neturint bendros pertvarkymo sistemos ir indėlių garantijos schemos, yra tiesiog ne, neįsivaizduojama. Ta pati mes darėme, kai kalbėjome apie kapitalo reikalavimų direktyvą. Turime tekstą, turime dokumentą ir turime pasinaudoti galimybę imtis tinkamų veiksmų, turime pasinaudoti progą ir pabrėžti, kaip svarbu turėti pertvarkymo institucijų ir indėlių garantijų schemą. ir svarbu e, parengti integruotą vieną bendrą pertvarkymo institucijų sistemą ir indėlių garantijų schemą. Be to mes negalėsime pasiekti savo tikslų. Jūs, Guneri, sakėte, kad mes, kaip politikai, tarsi žinome, ką darome ir atskirai. Jūs atvirai pasakėte, kad šiuo atveju nesate labai tikras. Ir aš su tuo sutikčiau, aš pritarčiau, mes neturėtume dėtis labai gerai visą tai išmanantis. Žinoma, politinių sprendimų prieimimas ir verslo sprendimų prieimimas nėra tikslusis mokslas. Mes dabar galvojame kaip sukurti šį teisės aktą ir kitus teisės aktus ir mes galime klysti, bet mes galime rinktis, galime ir nekeisti dabartinės sistemos šiuo metu galiojančios struktūros. Taigi kita galimybė yra nieko nedaryti, o tai nėra tokia gera galimybė. Keičiant šios sistemos elementus mes galime suklysti ir gal, turime pripažinti, kad nesame tiksliojo mokslo atstovai. Kalba eina apie ekonomiką, tačiau mes negalime nedaryti nieko. Ir būtent dėl to mes pradėjome renkti šį teisės aktą, kad trūksta reglamentavimo šioje, šioje sferoje. Mes patekome į krizę prieš keletą metų ir aš tikiuosi, kad mes galime dirbti toliau ir galime ateityje užkirsti kelią tokioms krizėms. Ačiū. Dabar Viki. Ačiū. Noriu padėkoti šešėlinės pranešėjams ir pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Manau, iš esmės mes visi norime e, išeiti iš užburto rato, kuomet reikia skolinti, o mokesčių mokėtas privalo viską finansuoti. Ir aš sutinku su jūsų teiginiu, kad reikia kiek įmanoma greičiau pateikti bendrą taisyklių savadą, tačiau tai turi būti geras savadas. Ir galbūt jūs norėtumėte ateiti į trilogo susitikimus ir pasi, pa, juose sudalyvauti. Nemanau, kad profesionalu e, yra tikėtis, kad parlamentarai gavę 160 puslapių tekstą naktį, iš šito bus pasirengę ateiti į dėrybas ir profesionaliai dėl jo dėrėtis. Manau, kad mes turime uh, dirbti kaip parlamentarai, funkcionuoti kaip parlamentarai, tačiau turime ne, ir profesionaliai dirbti, nepamiršti darbo kokybės. Dar keletą dalykų sutinku, kad uh, e, dėl jūsų siūlymo, kuomet valstybė ima kištis tik tada, kai jau banko vadovybė nebegali tvarkytis, nebesugeba tvarkytis, o ne valstybė neturėtų e, kištis pertvarkymo etape. Manau, planavimas turėtų apimti visus banku, bankus jūs siūlote valstybėms narėms suteikti galimybę, kad netaikyti šių reikalavimų mažiems bankams, Tačiau prisiminus krizės pamokas, būtent maži bankai, kurios, kai kuriuose valstybėse ir pradėjo sisteminę krizę. Aš sutinku, kad režimas neturi būti labai griežtas, tačiau jeigu kuri nors valstybė teiktų, kad nenori, nenori jog e, ištisi bankų sektoriai nebūtų e, verčiami renkti krizių E, scenarijų, man atrodo, yra nepriimtina. Taip pat mm, siūlyčiau e, e, domėtis visais lygmenimis ir taip pat ir, ir visomis situacijomis ir reikalauti pas, par, parengties planų. Gelbėjimas privačiomis lėšomis ir kokiu mastu šis aspektas uh, yra ypač sudėtingas. Paskutinėme CID trilogė komisija parlamentarams paskaitė labai neblogą paskaitą siūlydama per daug bankams kapitalo dabar neteikti, ne, ne iš, neužkelti, tai yra neuždėti per nelik didelių reikalavimų bankams, nes dėl dabar dėl dabartinio ekonominio ciklo ir labai sudėtingo ekonominio laikotarpio, kurį visi išgyvena. Mane, man atrodo, patraukli idėja sukurti e, atskirą įsiskolinimo kategoriją, rūšį, kurios, e, kuri būtų kuri priklausytų tiems, kurie, kurie nėra bankinio sektoriaus dalis. Tad, kad, kad tai neužkrėstų kitų bankų, kai prasideda krizė. Kaip kai vienas bankas išgyvena sunkumus. Tačiau reikia labai tiksliai paaiškinti, kas tai yra. Pavyzdžiui, tai yra pensijų fondas, kam priklausytų finansinės priemonės. Kalbėti apie ekonominės pasiekmes, taip, taip pat ir kaip apie politinės. Ir jeigu būčiau draudimo bendrovė, būt, tikrai norėčiau turėti atskirą, atskirą tokią e, turto kategoriją, vertybinio papirko kategoriją, kuri būtų tikrai patraukli. E, Aš nežinau, ar tas pasirinkimas, tas siūlymas yra išeitis, dar turime pasvarstyti, pasiklausyti kitų, kurie sako, kad reikia to, tokios galimybės apriepti, išlaikyti kiek įmanoma didesnė. Pavyzdžiui, visiškai neprimtina yra tai, kad gali, kad reikia panaudoti viešasias viešojo sektoriaus lėšas, kaip pavyzdžiui Bank of Scotland atveju, tačiau e, nes elgiamasi tik taip, kaip yra naudinga bank, bankui. Sutinku su jumis dėl to, kad kartais reikia leisti viešajam sektoriui įsikišti. Tačiau tai turi būti kraštutinė priemonė ir galbūt tai turėtų būti tik tai pagalba užtikrinant likvidumo atgavimą, o ne uh, ilgalaikė priemonė. Bankai, kiti bankai labai prastai kartais rūpinasi kitais bankais. Matau, kad politikai dar prasčiau sugeba tą darbą atlikti. IGS. Ta priemonė yra ypač naudinga kai kuriuose šalise, kur maži bankai patyrė problemų. Tačiau nori, tikriausiai reiktų vengti to IGS, IGS priemonės harmonizavimo, kuomet vienose šalise tas sektorius yra silpnas, o tose šalise, kur tokios priemonės nėra, tai, tai irgi tampa aktualu įsiskolinimas nėra tikras, nes valstybė e, sukurianti tą įsiskolinimą, taip aš suprantu, tai suprantu e, tai yra švediškasis modelis, švedė gali jį, jį pareikšti, kad jį nurašo. Bankas tai turi, kaip, gali turėti tokį, tokią priemonę priskirtą prie likvidaus turto, tačiau tai yra tik tai na, toks neegzistuojantis dalykas. turime e, įsivaizduoti situaciją, kuomet, pavyzdžiui, likę pasaulio bankai prioritetiniais skoliniais laiko ne europiečius. Pavyzdžiui, Kinijoje e, visus vietos, vietos kreditoriams būtų teikiamas pranašumas, jeigu e, reiktų išpirkti turtą. Tik po to prieitų eilė europiečiams. Turime to ne, aspekto nepamiršti. Dar vienas aktualus dalykas. Dėl saistančių tarpininkavimo galių, dėl kapitalo reikalavimų direktyvos. Kol neįspręsime bankininkystės sąjungos klausimo, kas, kiek turės balsų ko, kokios institucijos, e, kokia institucija bus už tai atsakinga, tol kiti klausimai nepajudės. Bet visi šie klausimai yra tikrai įdomus ir aš tikiuosi, kad mums pavyks juos išspręsti. Right, uh, I don't have Nicholas Schultz. Nikolas Šuntis dėja nėra. Taip, turiu norinčių pasisakyti sąrašą. Taigi aš pati kalbėsiu Ole Ludvigsen, Ole Schmidt. Ar dar yra norinčių pasisakyti dėl šio klausimo? Taip, žinau, kad ir komisija norės tarti žodį, žinoma, jeigu turėsime tam laiko, nes prioritetas yra skiriamas nariams. Ole Ludvigson, ar pasiruošęs, ar galite kalbėti? Neįjungtas kalbėtojo mikrofonas. Varsågod. Kommer ta lite allmänna synpunkter på det som, som Gunnar har gjort. Ačiū. Taigi, Gunaras labai išsamei jau pristatė pranešimą, tad aš į detalės nesileisiu. Pats pasigilinau į tekstą. Ir čia pasakyta, pavyzdžiui, kad valstybės įsikišimas turėtų būti leidžiamas, jeigu būtina, bet dėl kai kurių aspektų aš ne visai sutikčiau. Pavyzdžiui, dėl tos minties susijęti valstybinį ir bankų sektorių, kalbant apie užstato klausimus. Man atrodo, ypač krizės laikais labai pavojinga mintis būtų tą daryti, juk žinome, kokią neigiamą poveikį sukelianti spiralė dėl to atsiranda. Pavyzdžiui, Ispanijoje būtent taip viskas ir vyko, leidosi žemyn, tad man atrodo, tas susijimas būtų tikrai labai problemiškas. O galbūt ir nelabai Pranešime taip pat pasakyta, jog norima numatyti gelbėjimą privačiomis lėšomis, siekiant apsisaugoti nuo sisteminės rizikos, pertvarkymo fondo steigimo praktinės veiklos klausimus taip pat reikėtų svarstyti. Kiekviena valstybė narė turėtų čia būti pati atsakinga. Aš manau, kad valstybei turėtų atitekti labai aiškiai apibrieštas vaidmuo šioje srityje. Ir jeigu tokių aiškių taisyklių nebus, tai ir rezultatas nebus geras. Galbūt dar reikėtų jas kiek praplėsti. Aišku, galima būtų tiesiog kalbėti apie griežtos ribos nubrėžimą, bet galima būtų pažvelgti taip pat ir į JAV pavyzdį. Aišku, negalima visko lyginti su Europa, Bet Europoje taip pat matėme tuos pačius dalykus, pertvarkant nemokius bankus. Bankų problemos visos suverčiamos bankų klientams ar, ar mokesčių mokėtojams, taigi čia reikėtų būti atsargiems. Štai 90 bankų reikėjo gelbėti ir tai sukėlė tikrai nemažų problemų, o JAV situacija tikrai buvo panaši ir galbūt galima būtų pasimokyti iš JAV praktikos. Aišku, tema tikrai labai sudėtinga, tada aš nenoriu plėstis daugiau, bet manau, kad tikrai labai svarbu yra vertinti bendrą kontekstą, visumą. Nors apskritai galiu pasakyti, kad sutinku, sutinku su ta socialistinė idėja, kad ir valstybei tenka čia tam tikras vaidmuo. Ačiū už tos minties iškelimą. Aš pati taip pat esu užsiregistravusi į kalbėtojų sąrašą, kaip tik dabar mano eilė. Tikrai, manau, daug įdomių minčių iškėlė Gunarai ir, ir daug kas suformuoluota tinkama kryptimi. Uh, taip pat tą minėjo ir Vulfas, ir Viki iš esmės. O dabar dėl to gelbėjimo privačiomis lėšomis. Iš tiesų sutinku su tais nuogastavimais, kurie buvo reiškiami jų ir kitų kolegų. Kaip bus su draudimo įmonėmis? Ar iš tiesų draudimo įmonės e, taps lik užstatais e, bankų veiklai? Kaip ir Viki sakė, Man atrodo, čia ir vėl iškils pati, tos pačios problemos, kaip ir dėl mokumo direktyvos. Tikrai viskas buvo labai sudėtinga ir, ir yra labai paprasta pasakyti tiesiog, kad draudimo įmonės gali e, ilgo laikotarpio perspektyvoje prisijimti tą riziką, kaip sakė, pavyzdžiui, Vulfas. Juk reikia tam ir atskirų teisės aktų. Reikėtų juos tada papildomai sukurti. Ir tai, kas yra pasakyta 31 pas, pakeitimo pasiūlyme, man atrodo, yra nemažas iššūkis. Aš nesu tikra dėl to, ar tinka siūlyti e, tokią priemonę gelbimo privačiomis lėšomis srityje. Galbūt tos priemonės turėtų būti paskirstamos e, proporcingai visose valstybėse narėse, bet tai taip pat gali būti savaime ir, ir lik paskata plisti kriziai taip pat valstybėse narėse. Taigi man dėl to kyla nerimas, kalbant apie tą, apie gelbėjimą privačiomis lėšomis. Toliau dėl kitų krizių, kurios e, tikėtina nebebus lygiai tokios pat kaip ir e, mūsų ką tik patirtoji, reikėtų pagalvoti ir, ir procedūras prie to pritaikyti. Reikėtų galbūt tas procedūras, procedūras priderinti tam tikriems numatomiems e, iš dalies įvykiams. Tada tos procedūros būtų naudingos. Todėl man net keista, kodėl nutariai išbraukti tokią nuostatą. E, pavyzdžiui, dėl to, ką bankų priežiūros e, e, Dėl to, pavyzdžiui, ką Europos bankininkysės priežiūros institucija galėtų nuveikti. O kalbant apie kapitalą, tikriausiai veikiau būtent reikėtų ties juos susitelkti kaip tam tikrų daviklių e, signalo, o ne, o ne kalbėti apie likvidumą. Aš tikiuosi, kad ateityje mūsų pozicijos bus geresnės. Ir kaip tik vakar e, tarptautinės apskaitos standartų valdybos pirmininkas sakė, kad bankai neretai tiesiog nebeturi kapitalo. E, Ir kartais net sunku yra atskirti, kada mes susidurėme su kapitalo krize ar nepa, kapitalo nepakankamumo krize, o kada jau su likvidumo krize. Aišku, tie dalykai yra tarpusavį susiję. Bet nesu tikra, ar tikrai prasminga yra išbraukti tos likvidumo su likvidumu susijusius aspektus. Nors jeigu kalbėsime apie nusavybės teisės, tai iš tiesų e, tai gal parodo, kad ne viskas taip smarkiai susijęs su kapitalu. Daug kas anksčiau kalbėjo, kad mes susidurime su likvidumo krize, bet tikriausiai dabar jau galime drąsiai pareikšti, kad buvo ir vienas, ir kitas elementas. Tad tiek dabar norėjau pakomentuoti, nes šešėliniai pranešėjai jau taip pat nemažai pastabų pareiškė ir toliau kalbės Peteris Simonas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch vielen Dank an äh, Gunnar Höckmark. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat Gunarui už tikrai labai įdomų pranešimą. Kalbu tik savo paties vardu. E, tikrai nesitariau su, su Liza Ferreira dėl nieko, bet e, pasidalysiu savo paties įspūdžiais. Sveikinu tą mintį, kad pranešime nėra siūloma painioti tarpusavyje fondų, kad galvojama yra apie investuotojų apsaugą ir yra skiriama indėlių draudimo garantijų sistema ir pertvarkymo sistemos ar pertvarkymų fondai. Bet reiktų nepaleisti iš akių to tikslo, kurio mes siekiame, mes norime nutraukti tą lik užburtą ratą, į kurį patenkama, e, kai yra supainiojami bankų ir, ir, ir viešo e, sektoriaus finansai, gelbėjant bankus prastai veikiančius. Ir man atrodo, čia reiktų galvoti apie tas tris Gunaro siūlomas naujas m, mm, valstybinio ligmens e, finansinio stabilizavimo priemonės, kapitalo injekcijas, laiky, laikiną įstaigos perėmimą ir panašiai. Čia reiktų galvoti vėl apie indėlių garantijų sistemas ir pertvarkymo fondus. Čia turėtų būti pakankamai lėšų pervedama kad kiek įmanoma mažiau tų ar mažesnės apimties tų valstybės intervencijų reikėtų. Ir čia dar kartą tada reikia kelti mintį dėl to, kad tai, kas čia pasakyta mm, dėl indėlių garantijos sistemos ir dėl pertvarkymo fondo aprūpinimo kapitalu, tikriausiai nepakankamai lėšų čia numatyta. 1,5 procentai. IGS sistemai numatyta Europos parlamento pranešime padengtų indėlių 1,5 procentai. Ir Gunarai, tavo pranešime taip pat kalbam apie tai, kad pertvarkant kokią nors įstaigą reikėtų būtent tuo rodikliu vadovautis. Bet jeigu tą darysime, iš tiesų pamatysime, kad reikės žymiai daugiau lėšų pertvarkymo fonduose. Pavyzdžiui, Deutsche Bankas 271 milijardas indėlių. Tokią sumą sudaro, sudaro jos. Ir dabar jeigu imsime tą, tą procentinį dydį ir, ir pažvelgsime į 78 milijardų sumą visos Europos Sąjungos mastu, tai net ir Deksija, pavyzdžiui, kur 69 milijardai eurų indėlių toks mažesnis bankas tikrai negalės visos ES mastu tinkamai dalyvauti toje sistemoje garantijų. Taigi net ir Europos parlamento pasiūlyme nėra optimalūs dydžiai numatyti pertvarkymo fondo veiklai finansuoti. Tad man atrodo, to reikėtų vengti tos klaidos ir numatyti tikrai labai nemažas lėšas pertvarkymo fondams. Ačiū, toliau kalbės Olė. You, I... Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą šį kartą. E, pranešėjas yra švedas ir manau, kad mes galime kalbėti tą pačią kalbą. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Gunarui už labai įdomų ir gerą pranešimo projektą. Sakyčiau, kad jūs atspindėjote daugybę labai sudėtingų klausimų, kuriuos reikia spręsti ir taip pat pripažinote, kad esama pilkųjų zonų ir problemų, kurių negalime nematyti. Aš džiaugiuosi jūsų pasirinktų metodu ir kai kalbėjo kolega Ole, jis kalbėjo gan ironiškai ir palėtė Švedijos vidinę politinę situaciją. Prieš keletą savaičių vyko puikus svarstymas ir Bull Lungrin buvo ministras paskutinėme dešimtmetyje atsakingas už tuos klausimus, o mes su Gunaru buvome parlamento nariai tuo metu. Tai nebuvo labai geri laikai Švedijai ir šios pasiūlymus pateikė būtent Bulungrand. Ir e, tuo metu padėtis buvo gan sudėtinga ir neturėtume to pamiršti. Valenberg bankas Švedijoje Tuo metu turėjo didelių problemų. Banko atstovai dalyvavo susitikime, bankas galėjo žlugti, tai neatsitiko. Taip neatsitiko dėl Bullungrien. Ir jūs gal to nepastebėjote, bet keletą kartų jis kalbėjo apie Švedijos skolos biurą ir ne vieną kartą jis kartojo, kad Niekada negalima sakyti, kad negalima išspręsti sudėtingos sudėties valstybės pagalba. Tokios galimybės atmesti negalima. Gunaras tą sakė ir Olė ironiškai e, jam pritarė. Tai rodo, kad mes turime būti atviri tokiam scenariui, nes tokios e, situacijos gali susidaryti. Aš žiūriu į 40 pakeitimą, Gunarai. Čia kalbate apie sisteminę riziką. Man atrodo, kad tai yra tam tikra prasme pilkoji zona, kai kurie kolegos apie tai kalbėjo. Ir kaip jūs tą įvertintumėte, turėdamas omenyje tokį aiškinimą, kaip jūs galėtumėte pristatyti tokią, tokį scenarijų, nes mes galime atsidurti sudėtingoje situacijoje. Faktiškai tai yra sudėtinga, bet remiantis mūsų diskusiją politiškai tai yra labai sudėtinga ir labai jautru. Kitas klausimas, Gunarai, tau yra toks, kada, kada yra rizika, kad poveikis išplis, kad sunkumai išplis plačiau. Aš žinau, kad JAV kitokia būdą pasirinko spręsti tam ir dabar žiūri į Olę Ludvigson. JAV turi kitokius būdus nei kad ES tokiams problemams spręsti. Baigdamas, aš norėčiau pasakyti štai ką. Aš buvau atsakingas už investuotojų kompensacijos schemos direktyvą ir vis dar esu atsakingas už tai. Dabar ponas Simon yra atsakingas už indėlių garantijų schemos dokumentą ir mes sutinkame, kad mums reikia įdėkti eksantę priemonės. Bet e, jūs kalbėjote apie nacionalinės sistemas, jūs sakėte, kad nacionalinės sistemos išliks, liks galioti ir E, visa tai neturėtų pakengti mokesčių mokėtojams. Bet e, kartais, kai kuriais atvejais, ar jūs nemanote, kad kartais mums reikėtų pritaikyti Europos solidarumo mechanizmą, ar taip negalvojate, kalbant apie investuotojų kompensavimo schemas, būtent tą mes ir darome. Eksantė finansavimas yra numatytas kad būtų pasiekti tikslai ir praėjus penkeriems metams išlieka įsipareigojimas skolinti lėšas. Ir kalba čia eina apie 5 procentus. Taigi, Gunarai, aš turiu tau klausimą. Ar tu nemanai, kad mums reikėtų numatyti tokiam scenariui Europos solidarumo mechanizmą? Aš norėčiau Jums tiesiog priminti, kad Švedijos žiniasklaidoje šiam pasirodė straipsnis apie Džordžą Sorošą. Sorošas teigia, kad Europa turi grįžti prie solidarumo principo. Ir iš tiesų valstybės narės jau turi galvoti apie solidarumą šiomis dienomis. Laikai yra sudėtingi, negalime sėdėti savo pačių valstybėse, taikyti savo pačių galimybės Ir negalime tiesiog sakyti, kad mūsų pinigai yra mūsų pinigai ir mes neskolinsime tų pinigų kitoms valstybėms narėms padėti arba padėti tiems, kurie yra nusidėjėliai. Bet jeigu tos kitos valstybės narės to nesupranta ir visus traukia į tą gilę duobę. Aš manau, kad tokiamis galimybėmis reikėtų pademonstruoti solidarumą ir vieni kitiems padėti, kad visi kartu išbristume iš tos sudėtingos sudėties. Taigi toks yra mano klausimas. Ar nemanai, kad turėtume įtraukti tokią galimybę ir į tavo pasiūlymą? Ačiū. Pirmininkė, mes turime laiko e, komisijos atstovo pasisakymui. Prašom. Good morning everybody and thank you very much. Labas rytas. Ačiū pirmininkė už mums suteiktą galimybę, man suteiktą galimybę pasisakyti. Kaip ir daugelis čia esančių, noriu visų pirma padėkoti Gunarui už pranešimą, už jo darbą. Atliekama, jau vyko trumpas apsikeitimas nuomonėmis, manau, dar bus daug kitų. Ir Būtent taip paprastai dirbame su pranešėjų, rengiant tokius pranešimus. Pritariu Wolfui Klinsui, kuris teigia, kad tai yra viena svarbiausių temų. Iš tikrųjų, taip ir yra. Tai iš ties tarsi. E, kad tai yra tokie, tokių dalykų svarbą ypač pajunti, kuomet jie pradeda birėti, žlugti. Ir dabar išgyvename krizę ir suvokiama, kad ši sistema yra reikalinga. Taigi reikia visiško pasirežimo ją sukurti, užbaigti. Du dalykai. Pozityvus dalykai. Tai, kad pranešėjas ir visi kiti salėje esantis e, akcentuoja ex ante finansavimą. Mes visiškai pritarėme tokiam vertinimui. Kitas aspektas, kai kas iš jūsų kalbėjote, e, apie tai, ap, kad komisijai prireikė kelių mėnesių, kad parengtų šį pasiūlymą, tačiau tai dar ne per vėlų ir dabar, manau, turėtume paspartintai dirbti. Noriu pasinaudoti šią galimybę ir pristatyti jums, e, kam reiktų daugiausia skirti dėmesio. Pranešime jau kai kur apie tai kalbama ir todėl manau, kad mūsų diskusijos toliau vyks. Noriu paaiškinti, kodėl tas rytis laikome labai svarbiomis visų pirma, svarbiausias dalykas reikalavimai susijęs su pertvarkymo ir e, gelbėjimo planais. E, manau, kad pertvarkymo ir e, gelbėjimo planai neturėtų būti kažkaip susiaurinti. E, Taip pat reikia nepamiršti prevencinių ir ankstyvo, galių ir galimybės įsikišti ankstyvuoju laikotarpiu. Tai turėtų išlikti. Kai pristatėme savo pasiūlymą, sakėme, kad šį pasiūlymą sudaro trys dalis. Tai yra gelbėjimo ir, ir pertvarkymo planai, e, ankstyvas įsikišimas, taip pat gelbėjimo priemonės, tokios kaip gelbėjimas privačiomis lėšomis. Pirmoji dalis yra labai svarbi ir noriu apie ją pakalbėti. Pavyzdžiui, pakalbėsiu apie ypatingai, ypatingų galių vadovą. Jis gali būti pasitelktas bet kuriame etape, netgi ankstyvo įsikišimo etape. Ne, nemokamai. Tačiau kai kuriuose valstybėse toks mechanizmas egzistuoja ir jis yra sėkmingai taikomas ir mes manome, kad jis turėtų ir išlikti. Pirmoji sritis. Antroji ir trečioji sritis. Uh, kaip pereiname prie pertvarkymo, gaivinimo priemonių. Man atrodo, ir pranešime, ir klausantis diskusijus čia išgirdau tokį tikrą susidomėjimą, kai kuriais siūlymais ponas Hombakas sakė, kad reiktų užtikrinti, kad tos nuostatos būtų sukurtos taip, kad prireikus juos funkcionuotų taip. Iš tikrųjų, todėl, būtent todėl komisija taip ilgai ruošė šį pasiūlymą. Vertant viską iš pla, plačia, plač, platesnių mastų, reikia e, sukurti tokią sistemą, kad prireikus ją būtų galima naudoti, nes galėjimo privačiamis lėšomis priemonė yra daug platesnė. Toliau, įrankių dėžutės išplėtimas. Ponas Hokmarkas labai gerai pristatė šį aspektą noriu pasakyti štai ką. Mes gana palankiai tai vertiname su sąlyga, kad tai bus tinkamai suformuluota. Ką turiu omeny? E, taip yra todėl, kad tai suteikia juridinio aiškumo. Kažkas šioje salėje pareiškia, kad jeigu reikia naudoti kažkokią priemonę, geriau turėti taisyklės reglamentuojančias jos naudojimą, o nei naudoti tą priemonę be taisyklių. E, Manau, kad tai yra žingsnis priekin, užtikrinant juridinį iškumą, tačiau tuo pat metu mes turime. Turime pasirūpinti, kad tos priemonės būtų naudojamos galutiniu, paskutiniu atveju. Pirmą panaudojus visas kitas priemonės. Antra, naudojant ir taikant šias priemonės, negalima E, numatyti per nelik didelės skolos. E, nuo to mes ir pradėjome ir šio pasiūlymo tikslas buvo užtikrinti bankų iš, išgyvenimą ir neapsunkinti skolos padėties. Visą tai mums yra labai aišku. Aš norėčiau grįžti prie pranešimo projekto. Mes pastebėjome, kad konstatuojamosiose dalyse yra labai aiškiai bandoma visą tai pateikti kaip galima aiškiau ir straipsniuose galbūt galima būtų viską sugriežtinti, kad tai atitiktų konstatuojamosios dalėses. E, vienas iš komiteto narių kalbėjo apie dabartinę padėtį. Mes esame tokioje situacijoje, kurią norėtume įveikti. Dabar e, mes turime tam tikras taisyklės, kurių nepakanka. Ir mes norime, kad dabartinė padėtis pasikeistų. E, norime pakeisti status quo. Ir paskutinis dalykas. E, didysis dvidešimtukas netrukus susitiks ir visos tos priemonės, ankstyvosios intervencijos priemonės pasiūlė didysis dvidešimtukas. Ir mūsų tikslas yra, kad mūsų teisės aktai atspindėtų tai, dėl ko yra susitarta didžiojo dvidešimtuko lygių. Baigdamas aš norėčiau padėkoti šešėliniui pranešėjui ir visiems pagrindiniam pranešėjui, šešėliniams pranešėjams ir patikinti Jūs, kad mes ketiname dirbti ir toliau siekdami kuo didesnės kokybės. Dėkoju, Gunarai. Ačiū, dėkoju visiems pasisakiusiems. Filip dėja jau išėjo, bet aš norėjau jį patikinti, kad e, mes, kad aš tikrai norėčiau, kad šiam pasiūlymui pritartų visi ir žalieji, ir kitos frakcijos. Mes kalbame apie bendrus vardiklius, kurie yra nepaprastai svarbus. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į komisijos pasisakymą. Teisinis tikrumas yra svarbiausias dalykas dėl dviejų aspektų. Teisinis tikrumas leidžia veikti, kuomet veiksmai yra būtini Ir teisinis tikrumas taip pat duoda tam tikro lankstumo veikiant, kas taip pat yra labai svarbu. Ole Ludvigson kalbėjo ir aš džiaugiuosi, kad jis džiaugiasi mano pasirinktų požiūrių dėl valstybinės intervencijos padedant bankams. Aš nenoriu idealizuoti JAV bankų sistemos. Aš niekuomet negirdėjau, kad švedų socialdemokratai džiaugtųsi Amerikos bankų sistema, kad kada nors anksčiau būtų taip džiaugiasi kaip dabar. Bet kalbant rimtai, Lehman Brothers iš tiesų patyrė sudėtingą situaciją. Ir jeigu ne tai, mes neturėtume tokių teisės aktų šiandien. Ir aš nekalbu apie tas gelbėjimo priemonės privačiomis lėšomis, taip pat kalbu ir apie valstybinės intervencijas. Ir mes, aišku, būtumėm su, sutaupę daugybę pinigų, būtume išvengę, aišku, nebūtume išvengę tokios krizės, bet jos poveikis būtų buvęs kur kas mažesnis. Ir galime žiūrėti į JAV sistemą ir perimti iš jos pozityvius teigiamus dalykus, bet iš esmės krize iš dalies prasidėjo nuo Lehman Brothers žlugimo. tos sisteminės problemos buvo labai plačios ir didelės ir palėtė realią ekonomiką. Ir aš čia nieko labai naujo nenoriu siūlyti. Tiesiog sakau, kad esant krizėje negalima negalvoti, kad bus reikalavimas gauti valstybinę paramą. Ole Ludvigson iškėlė vieną pavyzdį. Jis kalbėjo apie e, Švedijos sistemą ir aš labai puikiai prisimenu tą situaciją. Jeigu mums reikėtų laikytis senųjų taisyklių ir leisti bankams bankrutuoti. Tuo metu buvo labai aišku, kad viso to kaštai Švedijos ekonomikai būtų buvę kur kas aukštesni, negu kas nors galėjo kada nors prognozuoti. Ir išgyvenant sisteminę krizę reikia diskutuoti, reikia priimti sprendimus. Ir komisijos atstovas apie tai užsiminė. Kai esama poreikio veikti, geriau kur kas yra, kai viskas yra reglamentuojama ir kriterijai yra numatyti. Ole Schmidt man uždavė klausimą susijusiu su kriterijais ir mes turime labai aiškę sisteminės rizikos ir sisteminės krizės apibrėžti. Ir iškilus akademikai prisidėjo prie šių terminų apibrėžčių rengimo. Aišku, jas galima patobulinti. Komisija labiau pritarė konstatuojamosios dalims ir siūlė patobulinti uh, dokumento straipsnius ir žinoma mes į tai atsižvelgsime. Valstybės intervencijos yra viena iš priemonių ir žinoma reikia apibriežti kriterijus, kuriais remiantis tokia intervencija yra galima. Kalbant apie gelbėjimą privačiomis lėšomis. E, Filipas kalbėjo apie masinio naikinimo ginklus ir mes dažnai čia naudojame metaforas, kalbant apie tai, bet kai esame atsidūrę gilioje sisteminėje krizėje, negalima pasikliauti vienu būdu iš krizės išbristi. Nes jeigu nėra jokių alternatyvų gelbėjimui privačiomis lėšomis, tai krizės įveikimo kaštai gali iškilti ir tada kyla dar daugiau problemų. Gelbėjimas privačiomis lėšomis kaip priemonė yra labai svarbi ir ši priemonė pakoreguos pačią bankų sistemą, bet reikia pasirūpinti, kad būtų pasitikėjimas tokia priemonė. Galiu prisiminti, kad vyko klausimas šio klausimu šešėlinių pranešėjų sustikime. Mes apie tai kalbėjome, kad gerai, kai yra sukūriamas instrumentas, bet jis turi būti patikimas. Ir mes turime tuo pasirūpinti. Buvo labai daug detalių pasisakymų, detalių klausimų, bet aš jų nekomentuosiu, išskyrus tik likvidumo aspektą. Manau, kad ir šiuo atveju svarbiausia yra teisinis tikrumas ir kad visa tai atitiktų DKP 4 direktyvą. Ir likvidumas ir mokumas nėra tas pats. E, manau, kad Filipas kėlė klausimą susijusi su pertvarkymo planais, kuriuos galėtų keisti pertvarkymo institucijos. Svarbus aspektas. Mes turime atskirti akcininkų atsakomybę ir valstybinių institucijų atsakomybė. Ir jeigu valdžios institucijos įsikiša į bankus ir siūlo jiems pritaikyti kažkokią konkrečią strategiją, tai teoriškai Tai yra gerai, bet kas nutinka, kai pertvarkymo institucijos patarimai nėra visiškai tinkami ir realiai neprisiko gelbėjimo, o priešingai sukuria papildomų problemų. Vykė kalbėjo, kad blogiau bankus negu kad bankininkai gali valdyti politikai. bet nepaniokime skirtingų įgaliojimų ir kompetencijų. Mes turime laikytis konkrečiai apibrieštų kompetencijų ir negalime pamiršti pertvarkymo reikalavimų. Būtinas yra skaidrumas ir turime pasirūpinti, kad bankai neparengtų tokių sistemų, kurios kenktų jų pertvarkymui. Tai taip pat yra atspindėta pasiūlyme. Ir priežiūros institucijos tikrai negali teikti pasiūlymų susijusių su investavimu, pavyzdžiui. Aš išbraukiau kai kurias teksto dalis, kuriuose kalbama apie galimus scenarius. Aš kalbu apie svarbius įmanomus scenarius, nes kitų atveju galime kalbėti apie daugybę skirtingų scenarių. Ir galiausiai dėl solidarumo Europos Sąjungoje. Ole Schmidt ir kitiems galiu pasakyti, kad tai yra labai svarbu. Ir šio pranešimo idėja tokia ir yra. Atsakomybė turi būti nukelta į žemesnį lygį. Atsakomybę turi perimti bankai ir akcininkai. Tai turi būti decentralizuota atsakomybė. Atsakomybę turi prisimti ir atitinkamos nacionalinės institucijos. Ir valstybės narės, aišku, gali čia mums labai padėti. Galime prisiminti Europos stabilumo mechanizmą, jo siūlomas galimybės. Taigi bankai ir valstybės narės turi prisimti atsakomybę ir mes turime apsvarstyti įvairias sistemas, kaip padėti vieni kitiems. Ir Peter Simon taip pat užsiminė kalbėdamas apie tai. Ačiū. Ačiū. Noriu dar kai ką pridurti, ne tik tam, kad būčiau mandagus. Noriu pasakyti, kad tikrai laukiu diskusijų su, su šešėliniais pranešėjais ir kitais, e, kurie teiks pasiūlymus. Daugybė daly, dalykų yra tikrai techninio pobūdžio ir svarstant šį pasiūlymą tikrai nesunku viską vertinti atvirai ir svartyti vairiausius e, sprendimus ir tikiuosi, kad surasime, surasime bendrą. E, E, vardiklį. Pirmininkė, ačiū. Tikiuosi, kad nepamiršite ir ketvirtosios kapitalo reikalavimų direktyvos. Pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 28-osios po pietų. Svarstysime. E, Parla plenarnėme posėdėje svarstysime 17 arba 18 gruodžio, balsuosime komitete kovo mėnesį, o plenarnėme posėdėje birželio mėnesį. Taigi, tai reiškia, kad mes turime sošiai laiko pasiekti neblogo rezultato. Ačiū visiems ir dabar periname prie devintojo darbo tvarkės punkto tai yra investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, vadinamieji PRIPS, vyks pirmasis keitimasis nuomonėmis, pranešė yra per Venš Bereš, jeigu jį pasirengus, susteikiu jai žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš, iš tiesų vyks pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl šio pranešimo nors tekstą jau turime nuo Liepos mėnesio, tie kolegos, kurie nori prisijungti prie svarstymo, kurie nori dalyvauti svarstymą, tai jau turėjo galimybę įsigilinti į šį tekstą ir tikriausiai sulaukė vairių lobistų pasiūlymų, kurie taip pat domisi šiuo tekstu. Taigi čia kalb, svarstamas e, pasiūlymas priimti reglamentą ir e, siūloma gera priemonė, nors e, nagrinėjant tekstą paaiškės, kad daugelis šio reglamento nuostatų perima, e, šis siekia įtvirtinti kai kurias valstybėse narėse galiojančias nuostatas. Ir šio siūlymo tekstas užtikrinti e, investuotojų geresnį investuotojų apsaugą, remiantis štai kokią prielaidą. Po krizės investuotojų apsaugos klausimas tampa ypač aktualus, kad užtikrintume jiems maksimales galimybės veikti rinkose e, ir ypač dalyvauti realiai ekonomikai skirtoje paslaugų rinkoje. Šis pasiūlymas skirtas ir vartotojams. Taigi, kitas tikslas šio pasiūlymo susijęs su konkurencijos aspektais. Išsiaiškinti, kaip, pavyzdžiui, skirtingi siūlomi produktai tarpusavio konkuruoja, nes tam, kad tokį įvertinimą galima būtų atlikti, reikalinga detali informacija ir investuotojas turi gebėti apsispręsti, pal, gebėti palyginti tuos produktus. Uh, Taip pat tų siūlomų produktų, prekyba tais produktais, kad jį vyktų teisingai. Ir šis pasiūlymas, nors atrodo nedidelis, nereikšmingas, iš tikrųjų yra svarbus finansų rinkos reguliavimo e, aspektas. Ir štai čia matote schemą, kuri iliustruoja padėtį tekstas, šis tekstas yra susijęs su daugybė kitų teisės aktų tekstų, kuriuos esame svarstę ir jame, čia susijęs su e, MIFID direktyva, taip pat draudimo tarpininkų teisės aktų ir kitais teisės aktais. Pirmasis klausimas, kurį reiktų savo užduoti, vertinant, kalbant apie investuotojų apsaugą, yra susijęs už tai, ko. E, Europos komisija pasirinko gana siaurą apriepties lauką. Jis siekia įpareigoti E, mažiems smulkiems e, investuotojams skirtų produktų gamintojus suteikti labai detalę išsame informaciją apie tą gaminę. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, kad nusipirkote skalbimo mašiną ir, na, ta, tarkim, ta e, skalbimo mašina bus sukategorizuota su, su pagal e, kažkokią sistemą, pagal kurią priskirti tam tikrą spalvą, tačiau jums reikia ir detalios informacijos apie tai, ką galite daryti su tą mašina. Ir štaigi, kokie investiciniai produktai e, bus aprepti šiame reglamente. Atvirai kalbant, aš beveličiau, kad, kad šiame reglamente būtų apriepti visi e, ma, mažmeniniams investuotojams skirti produktai, o ne tam tikras jų dalis. Be, man labiau patiktų, jeigu čia būtų kalbama apie mažmeninių investicinių produktų paketą, apie MIPS, o ne apie PRIPS. Komisija pareiškia, kad e, šiame tekste e, ne, nebus apimti produktai, kurių, kurie yra apriepti kitose priemonėse, kitose tekstuose. Taigi, jeigu komisija savo kelia tikslą užtikrinti e, vartotojų apsaugą, e, sąžininką konkurenciją ir teisingą prekybą tokiais produktais, manau, kad šį apriepties lauką reikėtų praplėsti. Ypač kalbant apie tris produktų e, e, pobūdžius, taip tai yra valstybės obligacija. Jeigu tie produktai e, yra pristatyti prospekte, tai, tai situacija nėra tolygi, nes prospektos paprastai būna 15 puslapių. Jeigu jau kalbame apie išsame informaciją, tai ta informacija neturėtų būti išdėstytame tokiame, išdėstytame tokiame ilgame 15 puslapių dokumente. Antras aspektas, dėl, dėl ko, manau, reikėtų išplėsti apriepties lauką, yra štai koks, e, e, susijęs su bankiniais produktais. Taip pat ir e, trumpalaikiai indėliai ir Trečias produktas - gyvybės draudimas. Manau, kad reiktų kalbėti apie gyvybės draudimą eurais. Aš e, pristatysiu viską bendrai, paskui e, smulkiau kai ką paaiškinsiu. Nesižvelgianti tai, kad siekiama apriepti tuos visus produktus, e, mažmeninių investicinių produktų paketus, turime kalbėti apie pagrindinius informacijos dokumentus lydinčius tuos produktus. Ir komisija, pagal komisijos pasiūlymą iškyla rizika, kad, pavyzdžiui, maž, kalbant apie tos mažmeninių investicinių produktus, galimas investuotojas pasirinks, susi, nu, nuspręs susipažinti su supaprastintų dokumentu, kur bus tik tai trumpai pristatyta iš, įžanga išsamesnė informacija. Ir manau, kad čia gali toks netitikimas e, būti užfiksuotas, už, užkoduotas. Kitas svarbus dalykas turinio, dokumento turinio klausimas. Ypač svarbu žinoti, ko, kokie yra rizikos rodikliai, galimos, galimos rizikos rodikliai. Aš, tuo, aš tai nagrinėjau, ilgai tuo domėjausi. Taigi, kalbant apie rizikos rodiklius, tai tai iš esmės yra. Na, atgalinę tvarką vertinama rizika. Man atrodo, kad visą laiką riziką reikia vertinti, bandant suvokti, kokie, pavyzdžiui, jeigu vairuoji, kokie, kokie galima rizika tavęs laukia priekyje. Tai aktualiausia, o ne tai, kas, kas tave seka iš paskos. Čia turime kalbėti apie likvidumo kaitą ir e, siūlomo paketo turinį. Ir čia galima būtų svarstyti, pradėti platesnę diskusiją, kad išsiaiškintume, kur mes norime tuo tekstu nueiti. Trečias man rūpimas dalykas - tai yra investicijų pobūdis, investicinių produktų pobūdis. Nereiktų bandyti apriepti visko, reiktų išsiaiškinti, koks, ko, koks ko siekiame išleisdami pinigus. Na ir čia ir švietimo tikslais, ir taip pat bandydama atsakyti į e, tokį klausimą. Taigi, kas, kas galėtų būti naudinga, kas galėtų apšviesti investuotoje. Trečias aspektas - tai sąsajos tarp to, uh, E, pagrindinios informacijos dokumento, pagrindinių informacijos dokumentų ir KVIPS mm, priemonių. Kai, kose, kai kuriuose valstybėse tai egzistuoja ir valstybės, kai kuriuose valstybėse egzistuoja tų tokių priemonių apsauga. Uh, ir turime išsiaiškinti, kaip tie produktai bus susie, susijęti. Tie produktai, kuriems galios šis reglamentas dėl pagrindinės informacijos dokumentų su KVI, KIPVPS e, reglamentuojami dokumentai. Kaip akis. Taip pat kitas, dar vienas svarbus aspektas, tai galima rizika, kuris siema su tais produktais. Taip pat e, kokiais atvejais e, gali būti klaidinga prekyba neteisingais produktais. Dar noriu e, jūsų, jums pristatyti du aspektus ir paskui jau pra, galėsime tai diskutuoti. Pirmasis. Pagrindinės informacijos dokumentą rengia gamintojas nes gamintojas, kuriejas to produkto jį parengia, o platintojas tų produktų tą dokumentą privalo pateikti. Ir tai yra mažmeninio investicijų produktai. Na, atvirai kalbant, aš neslėmėjau skaičiais, bet apie aš kai ką patikrinau. Ir vertinant tokius investicinius produktus, Kas svarbiausia yra, e, į ką toks potencialus tokių produktų pirkėjas atkreips dėmesį? Kas, pa, pa, kas nulems jų apsisprendimą įsigyti ar neįsigyti tokių produktų? Yra e, tokių e, produktų, kuriems netaikomas fiskalinis režimas. Pavyzdžiui, čia yra to, tokių produktų, finansinių produktų grupė, kuris, pavyzdžiui, galite investuoti savo santaupas. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu jums, pavyzdžiui, jums nesuteikiama informacija apie tai, koks fiskalinis režimas mokestinis režimas, koks mokestinis modelis bus taikomas tiems produktams, kuriuos jūs įsigysite, tai yra labai svarbu. Va, štai žiūrėkite, aš perlenkiu puslapį. Ir manau, kad čia turėtų tilpti informacija, kuri turėtų būti pateikiama apie tą produktą ir ten turėtų būti informacija apie tai, kaip tas produktas bus e, apmokestinamas. Taip pat yra dar trečiųjų šalių siūlomi produktai, Ir manau, kad reiktų užtikrinti, kad e, reikalavimas teikti pagrindinės informacijos dokument, dokumentus būtų taikomas ir finansiniams produktams iš trečiųjų šalių, jeigu jie yra aktyvus Europos Sąjungoje. Sirpa. EPP frakcijos vardu. Pane Sirpa Pietikanin. Ačiū. Man atrodo, kad šio MIP teisės akto um, tolesnė raida turėtų būti tokia, kad mes jį dar tikslintume, galvodami apie vartotojus ir siekdami visą apimančių taisyklių ir informacijos pateikimo apie investicinius produktus. Bet jeigu pažvelgsime į komisijos pasiūlymą, yra tokių dalykų, apie kuriuos tikrai reikėtų kalbėti ir pranešėja jau juos minėjo, Aš esu už tai dėkinga, iš tiesų reikės dar daug ką pergalvoti. Pirmiausiai, ką reikėtų pasakyti, tai kad jeigu norime užtikrinti palyginamumą ir tinkamos informacijos pateikimą vartotojui bei mm, lengvą nesudėtingą prieigą prie tos informacijos. Tai tikrai labai svarbus, be galo svarbus dalykai. Dėl pagrindinės informacijos jau buvo kai kurių teisės aktų siūlyta ir man atrodo, kad gairės dėl MIP turėtų būti iš tikrųjų labai panašios, analogiškos, taip pat ir gairėms parengtoms KIS srityje kolektyvinio investavimo subjektų srityje. Nors, aišku, tai informacijos rinkiniai čia dabar siūlomi skirtingi ir aš nesu tikra, ar tai pastarnaus platesniam vartotojų interesui. Galbūt galima būtų iš tikrųjų pasinaudoti jau esamomis formuluotėmis toje srityje. Žinome, kad draudimo srityje yra įvairių investicinių produktų siūloma ir reikėtų derinti teisės aktus toje srityje, būtent su investavimo taisyklėmis. Aš tikiuosi, kad, kad dar nuodugniau panagrinėsim šią probleminę sritį, o jeigu kalbėtume apie taikymo apriepti, manau, kad e, pensijų fondai tikriausiai nebūtų įtraukiami, jeigu, jeigu čia suktųsi kalba apie valstybinės pensijų sistemas. Bet aišku, tam tikrą vaidmenį tas klausimas suvaidina, sprendžiant dėl, dėl to, kur norim ar, ar kur reikėtų investuoti. Ir didžiausia problema, kurią čia išvelgčiau, yra tai, kaip kaip čia yra apibūdinama e, rizika, rizikos veiksnys. MIP savaime lik ir galėtų būti standartinis dokumentas, taisyklių rinkinys, e, kuriuo vadovaujantis būtų teikiama informacija investuotojui ar vartotojui. Ir kaip visi žinome, tų rizikos veiksnių yra įvairių. Ir yra taip, ta, taip pat ir sąryšis tarp rizikos veiksnių ir, ir galimo pelno. Ir dėl ko aš baiminuosi šiek tiek yra, kad jeigu mes viską labai supaprastinsime ir numatysime tik labai nemažą, labai mažą priemoką už rizikos faktorius. Tada iš tikrųjų gali būti, kad suklaidinsime investuotojus. Nes jeigu bus kokia nors stabilesnė priemonė ir šiek tiek pelningesnė, tai neva jau bus ir, ir mažiau rizikinga investicija. Bet žinome taip pat ir tai, kad jeigu kaštų struktūra yra labai prastai sudaryta, tai investuotojai gali prarasti savo pinigus ne dėl įvairių sviravimų, bet dėl būtent tos kaštų struktūros jie tiesiog nieko neuždirbs iš investuotų tų pinigų. Palyginti su to variantu, jeigu būtų pasirinkę galbūt ir didesnę sviravimo riziką. Taigi reikėtų mažmeninius vartotojus, investuotojus tinkamai informuoti apie produktus, kad gali būti taip, kad neuždirbsi iš savo investicijos ir gali uh, dėl to būti kalta ir infliacija tam tikrais atvejais. Gali būti, kad tik tai pats pardavėjas to produkto uždirbs iš tikrųjų iš jūsų investuotų pinigų. Tad galbūt galėtumėm apie, apie įvairesnius scenarius galimus ateities pagalvoti. Toliau dėl priežiūros ar reikėtų ją taikyti taip pat ir, ir pensijų fondų sričiai. Čia tikriausiai reikėtų viską sieti bent jau minimaliai su, su vartotojų apsaugos standartų teisės aktais. Ačiū. Aš tikriausiai vienintelė Alde frakcijos atstovė čia esanti salėje, tad pakomentuosiu savo ruoštų pasiūlymą ir pranešimą. Man atrodo, kalbant apie taikymos rytį, apie kurią ir tu kalbėjai per vanš, iš tiesų galima būtų bent iš dalies pritarti, ypač jeigu pamastysime apie tuos pensijų fondų produktus, kurie tiesiog skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Aš tikrai paremčiau tą mintį dėl ta, bent jau dalinio palyginamumo ir dėl paprastesnių produktų siūlymo. Man atrodo, tai turėtų būti pagrindinis mūsų išeities taškas parlamento tolimesniam darbui. O dėl tolesnių išimčių, dėl, pažiūrėjau, to atvejo, kai pelnas visiškai priklauso nuo palūkanų normų, tai jau kompleksiškesnė sritis, sudėtingesnė sritis ir mažmeniniam investuotojui gali tikrai reikėti daugiau informacijos. Ir ar tai bus koks, ar ir jeigu jos yra įtrauktos į kokį nors kitą teisės aktą, tai reikėtų ir jomis pasiremti. Taip pat ir čia, kadangi antraip gali kilti pavojus, jog ims prieštarauti taisyklės vienos kitoms. O tai nebūtų gerai. Taip pat pritariu tai idėja, jog reikėtų paaiškinimų dėl įvairių mokesčių sistemų poveikio tam tikram produktui, nes tai gali kelti taip pat nemažų keblumų investuotojui, ypač kai, pavyzdžiui, su rinka susijusi rizika galbūt gali netgi kisti priklausomai nuo tam tikro mokestinio režimo. Todėl reikėtų pagalvoti apie papildomą tokių dalykų išaiškinimą. Jeigu, pažiūrėjau, einate pirkti šaldytuvo, matote, aš seniai jau pirkau šaldytuvą, bet matoma aiškiai rodiklius to šaldytuvo įvairius ir, ir tai padeda apsispręsti, perkant produktą. Ir, ir galbūt vienas iš tų rodiklių e, pateks į, į tarp geriausių, kitas bus galbūt netoks geras, bet tiesiog pasižiūri ir, ir įvertini visą visumą tuomet. Galėtų būti panašiai ir čia. Reikia ieškoti tinkamos pusiausviros tarp to, kas yra taip paprasta, kad jau net tampa beveik bereikšmiais dalykais, bet ir gali tuo pačiu klaidinti. Ir tarp to, kas yra tikrai labai sudėtinga ir kur gali būti netgi ir daug atsakomybės apribojimų numatoma. Kalbant apie mažmeninius produktus, taip jau yra, kad jeigu nesugeba pardavėjai jų normaliai paaiškinti jų esmės klientui, tai tikrai reikėtų kelti klausimą, ar, ar tai yra toleruotina padėtis. Jeigu informacijos būtų pateikama jau per daug. Galbūt ir klientas, investuotojas e, kels klausimą dėl to, ar verta investuoti, jeigu čia šitiek daug yra įvairių um, sąlygų numatyta. Toliau dėl aktualizavimo informacijos. Man atrodo, tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Aš pati esu investavusi praeitėjai daugelį investicinių produktų ir vienu metu tiesiog nusprendžiau, kad, kad galbūt diversifikuosiu riziką ir investuosiu į skirtingus produktus ir prisirinkau daugybę informacijos, um, šūsnis popierių, kurias tikrai jau sunku peržiūrėti. Ir um, tad tikriausiai jau netgi išlaidos e, spausdinimui tų visų mm, informacinių bukletų suėda visus, visas mano investicijas į, į būsmę pensiją. Taigi turime pagalvoti apie tai, kaip tą informaciją pateikti ir kiek jos turėtų būti pateikiama. Bet be abejo aktualizavimas yra susijęs ir su tam tikrais kaštais. Ir informacijos apimtis neturėtų būti tokia, kad atgrasytų nuo, nuo gilinimosi į ją. Tas pats buvo jau ir dėl kis klausimas iškilęs. Toliau reikia, aišku, žinoti, kokios yra e, rizikos galimos susijusios su, su pensijų fondais ir reikėtų gal tiksliau viską formuluoti, tiksliau įvardyti tas, tas rizikos rūšis. Bet e, ir vėl čia galima būtų pasiremti ir, ir kis teisės aktu. Dėl sąnaudų ar kaštų ir, ir, ir įvairių mokesčių. Nu, tai vėl gali būti pasakoma, jog produktas yra susijęs tam tikrą rinkos riziką ir, ir čia bus pateikiami įvairūs rodikliai ir, nu, ir nurodoma, kiek galima, tarkime, e, uždirbti iš to, bet e, neretai ir vėl gali suėsti visą tą pelną su, su pačiu produktu susiję įvairiausi mokesčiai ir, ir rinkliavos. Kas yra svarbiausia vartotojui yra kaip uždirbti pinigai jam sugrįž ar kiek jų sugrįž. Tai yra svarbiausias tikriausiai klausimas. Ir tokią informaciją ir turėtumėm užtikrinti, nes e, kitaip e, tiesiog gali būti taip, kad e, vartotojas gilinsis į vairią riziką, jos veiksnius ir, ir į galimą pelną, bet visiškai nepastebės to, kiek sudaro mokesčiai susijęs su, su investiciniu produktu. Ir kad juose tiesiog paskesta tas galimas pelnas. Sveno nėra salėje, nes jis netvyko į posėdį, kadangi netrukus turėtų tapti tėvu. Bet, Filipai, matau, tu rengėsi kalbėti jo vardu. Aš tikrai nesvenas Gygoldas ir nekalbėsiu vokiškai, bet jis paprašė manęs e, pavaduoti jį, aišku, ne, ne, ne kūdikio laukiant, bet e, kalbant apie šį pasiūlymą. Ar tikrai neskiriai pakankamai laiko pasigilinti į tekstą, nes minėjai, minėjai kad, kad net ne E, nesusimastai ir, ir, ir ne, nepasigilinai į jį, o, o štai šitiek daug pastabų e, pateikiai. E, Sirpa pastabos irgi buvo labai įdomos. Taigi, ką mes galime pasakyti, sutinkame su pagrindinėmis komisijos pasiūlymo mintimis, su siekiu didinti skaidrumą. Tai yra be abejo dalykas, kurį galime paremti. Bet, aišku, reiktų turėti galvoje ir sankcijų skirimą, nes e, negali būti taip, kad yra numatomos taisyklės ir, ir nėra jokių sankcijų už jų nesilaikymą. Taigi mes remsime ir tokį siūlymą, bet taip pat dar ir savo ruoštų galėtumėm kai ką pakeisti. Žinote, kad mes pasisakome už perimą prie žaliosios ekonomikos, už vadinamąjį greenwashing. Tad ir čia reikėtų numatyti e, patikimus standartus, kuriais būtų atsižvelgiama į ekologiškumo reikalavimus. Taip pat reikėtų įvertinti produktų parduodamų mažmeniniams investuotojams tinkamumą ir būtent eksantę įvertinimą to tinkamumo Norėtumėm, kad čia būtų nustatyti aiškus kriterijai tų produktų peržiūrai. Labai griežti kriterijai tai turėtų būti ir būtent jie taikomi turėtų būti ex ante ir vėl. Investuotojai čia sakoma turėtų aiškiai pareikšti, jog suprato produkto esmę ir kad tai turėtų būti pagrindinė prielaida kuri turėtų būti išpildoma prieš investuojant, bet man atrodo formuluotė yra čia kol kas pernelyg švelni, silpna, nes e, reikėtų tikriausiai bent jau reikalauti, kad, kad būtų susipažinęs e, vartotojas su pagrindinė informacija apie produktą, e, pavyzdžiui, pateikiama internete. Kiek suprantu, dabartinis komisijos pasiūlymas numato ir pensijas įtraukti į, į aprepti, bet mes manome, kad reikėtų pagalvoti ir apie kitus ilgalaikio investavimo produktus ir taip pat pamastyti apie tam tikrą bazinį ir kritišką pagrindinį scenarijų, kuriuo reikėtų vadovautis, kuris galėtų tiesiog įvykti, pasitvirtinti realybėje. Toliau dėl, dėl um, išpirkimo um, tiksliai nenustatyto, mes manome, kad reikėtų vis dėlto aiškiai numatyti terminą galutinį, toliau su rizika susijusi informacija. Norėtumėm paremti tą visą apimantį rodiklį, vertinantį taip pat ir, ir, ir su šalimis susijusią riziką. Aišku, galbūt nėra labai tikėtina, bet vis dėlto poveikis jos galėtų būti padaromas labai nemažas, palyginti su rinkos rizikos veiksniais. Taip, toliau um, kolektyvinio žalos atlyginimo sritis. Norėtumėm kai kur dar, dar išplėsti nuostatas pasiūlymo. Pavyzdžiui, galima būtų išplėsti pasiūlymą taip, kad jis apimtų ir, ir um, produktų kūrimą, nes dabartiniuose teisės aktuose susijusiuose, susijusiuose su finansiniais produktais čia dar yra trūkumų. Ir, ir investuotojas, klientas turėtų aiškiai žinoti, kiek jam teks susimokėti. Dėl geriausio ar, ar blogiausio scenarijaus, tai taip pat turėtų būti aptariama, pateikiant informaciją. Galima būtų, pavyzdžiui, produktą lyginti su kokia nors su, su, su valstybinėmis obligacijomis, be abejo, gal priklausomai nuo valstybės narės sistemos. Į istorinę raidą, aišku, taip pat reikėtų atsižvelgti ir visa informacija turėtų būti pateikiama aiškiai ir, ir suprantamai. Taigi tiek mano bičiulis Svenas norėjo jums pasakyti. Aš tikiuosi, kad, kad viską paaiškinau, kiek įmanoma suprantamiau. Ačiū. Dėkoju, Said. Ačiū. Na, Svenas laukia kūdikio. Ir iš tiesų tai nėra e, dviejų puslapių dokumentas. Ir norėčiau atsiprašyti visų tų, kurie ne visai supras mano humorą. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą dėl pagrindinės informacijos dokumentų, remiantis KIS patirtimi. Ir šis dokumentas yra labai svarbus, bet galėtų būti aiškesnis, kam jis yra skirtas jis, ar jis skirtas tam, kad investuotojai galėtų palyginti skirtingą informaciją, ar čia yra ir kitų tikslų. Aš manau, kad ketinimai turėtų būti labai aiškiai apibriežti. Ir čia turėtų būti numatyti visi teisiniai įsipareigojimai. Aš suprantu, kad pramoniai tai bus didžiulis iššūkis, tačiau e, visa tai turi būti trumpa ir aišku. E, svarbu yra, kad investuotojai gautų šalia aiškios informacijos ir detalę informaciją. E, buvo iškelta įvairių klausimų susijusių su dabar vartojamomis taisyklėmis. Aš tikiuosi, kad komisija pateiks atsakymų ir nuramins tuos, kuriems kyla nerimas ir kad viskas bus kaip galima labiau suderinta su KIS ir Pagrindinis informacijos dokumentas neturėtų būti vienintelis dokumentas, kurio remiantis investuotojai priimtų sprendimą. Aš nesu įstikinęs, kad pensijus, profesinės pensijos turėtų būti į tai įtrauktos, nes matome, kokia yra pensijų fondų sistema valstybėse narėse, pavyzdžiui, mano paties šalyje gyventojai dažnai e, yra priverčiami jungtis prie tam tikrų pensijų sistemų, o ne renkasi jas savanoriškai. Aš manau, kad parlamente taip pat greitai vyks diskusijos dėl pensijų sistemų ir reikėtų palaukti tų diskusijų rezultatų prieš primant sprendimus. Dėl ginčių sprendimo mechanizmo aš pritariu tam, jeigu tai padės vartotojams ir atlygins jų patirtą žalą. Ir aš siūlyčiau, kad šios direktyvos nuostatos būtų suderintos su ginčių sprendimo mechanizmu direktyvos nuostatomis. Dėl taikymos ryties, kad ją būtų įtrauktos visos mažmeninės investicinės priemonės, manau, kad turėtume laikytis atsargumo principo. Ne visuomet investiciniai paketai yra palyginami. Pone Beres, ar ji kalbėjo apie suverenės obligacijas, ar aš ne visiškai uh, tą supratau, nes kaip atrodytų e, pagrindinės informacijos dokumentai, kalbant apie Graikijos suverenę skolą. Kai mes e, padedame pinigus į banką, e, bankas juos valdo ir jis toliau skolina juos vartotojams. Taigi mes tiesiog skoliname savo pinigus, o ne uh, padedame indėlį į banką ir vartotojai turėtų žinoti, kokios yra indėlių garantijos ir turi gauti atitinkamas palūkanas už jų skolinamus pinigus. Ir aš iš tiesų lauksiu tolesnių diskusijų su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais šiais klausimais. Iš esmės, kalbant apie bendrus principus apie investuotojų apsaugą ir informaciją investuotojams. Svarbiausia čia yra detalės ir viską svarbu išlaikyti kaip galima paprastesnę formą, kad vartotojai suprastų tą informaciją ir negalima užmesti vartotojų pernelyg dideliu kiekiu informacijos. Skaidrumas yra labai svarbus. E, paštininkams gali patikti nešti tiek daug e, spaudos ir bukletų jums, bet ne visuomet įmanoma perskaityti visą tą pateikiamą informaciją ir turime pasirūpinti tuo, kad šie dokumentai būtų naudojami. Nikolas e, nedalyvauja mūsų posėdėje. Ar yra norinčių pasisakyti? Kei. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėjau pastebėti dėl MIFID e, direktyvos, visiškai neseniai svarstame šį dokumentą plenarnėme posėdėje ir tai yra tiesiogiai susijęs su MIP produktais ir pagrindinės informacijos dokumentais e, šešėlinių pranešėjų rate. Mes kalbėjome apie MIFID direktyvą ir apie MIP produktus. Mane nustebino tai, kad diskusijos neskiria tiek daug dėmesio vartotojams, kaip kad aš tikėjausi pradžioje. Taigi aš norėčiau, kad e, pagrindinis informacijos dokumentus svarstant būtų daugiausia dėmesio skiriama vartotojams. Aš manau, kad pusiausvyrą nėra visiškai tinkamai išsaugota tarp MIFID ir MIFER dokumentų ir mes e, per mažai dėmesio skiriame vartotojams. MIFID rėmose svarstant MIP buvo reikalavimas atskleisti visus įmanomus mokesčius vieną standartinę formą, kad būtų galima palyginti tarp valstybinius produktus. Ir kad pasiektume šį tikslą, turime pasirūpinti, kad PID dokumentas siektų gyvendinti šį reikalavimą. Palyginamumas tarp produktų, skirtingų produktų yra labai sudėtingas, bet kartu ir būtinas. Kalbant apie vieną investicinį pro, produktą, galime kalbėti apie skirti, 12 skirtingų mokesčių ir būtent tie skirtingi mokesčiai, jeigu jie nėra atskleidžiami, e, tai gali pakengti vartotojim, o atskleisti jie turi būti. Taigi mes turime iš tiesų pažvelgti giliau į šią problemą ir padėti investuotojams visą tai suprasti, o rinka tikrai ne visuomet siekia atskleisti tokio pabudžio informaciją. Aš sutinku su Serpa, mes turime užtikrinti testinumą. Aš tai įplėš, išplėšiu iki ir draudimo tarpininkavimo direktyvai. Nesvarbu, koks yra investicinio produkto pavadinimas, mes turime užtikrinti, kad investuotojas žinotų skirtumą tarp KIS, AMD produkto ar PID. Ir jeigu mes parlamente to nepadarysime, niekas to nepadarys už mus. Dėl subsidiarumo ir konsultacijų investuotojams, prisimenu, kokios diskusijos vyko svarstant MIFID direktyvą, rezultatas buvo toks, kad valstybės narės gali visą tai įgyvendinti, jeigu jos taip nusprendžia, bet tai turi būti privaloma visoje Europos Sąjungoje. PID dokumente svarbu būtų užtikrinti tai, kad investuotojai žinotų, kas yra nacionalinė institucija atsakinga už produkto priežiūrą bei tų asmenų, kurie parduoda investicinius produktus priežiūrą. Mano šalyje ir Niderlanduose yra taikoma viena sistema. Mes ir vartotojai turi žinoti, kas yra reguliuotojas, kas prižiūri tuos produktus ir kas juos parduoda. Ir turi būti užtikrinta atitinkama apsauga. Pavyzdžiui, mano mama, kai rinkosi pensijos produktą, aš paprašiau jos išsiaiškinti, ar investuotojas yra reguliuojamas organas ar ne. Ir tai pasirodė ne Junktinės karalystės prižiūrėtojas, bet mažesnėje saloje įsikūręs prižiūrėtojas. Taigi labai svarbu, kad vartotojas gautų šią informaciją ir šis dokumentas jiems yra labai svarbus. Juo turėtume siekti ne finansinės pramonės interesų, bet vartotojų interesų. Ačiū. Dėl paskutinės kei išsakytos minties. Uh mokestinių paslaugų direktyvą svarstydami kalbėjome apie tai, kas turėtų prižiūrėti bankų sąskaitas. Aš pusvalandį skyriau, pavyzdžiui, bandydama išsiaiškinti, kas ką reguliuoja, kai norėjau atsidaryti sąskaitą. Tiesiog ta informacija turi būti matoma, ne kažkur palaidota. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet rodys per vonš. Ačiū. Man atrodo, kad diskusija vyksta gerą linkme ir išvelgiu galimybę pasiekti sutarimo dėl palyginamumo, galimybės palyginti. Tik, man, ta, to tikslo tikrai sieksime ir dirbsime bandydami darbą susijęti su kitais tekstais, nes tai komisija neteikė pasiūlymų paketo, bet tie tekstai yra susiję. Mane šiek tiek įmane viltis, bet tikiuosi, kad ta situacija bus išspręsta. Tai, tai yra mažmeninių produktų informacija. Tekstas kalba apie mažmeninių investicinių produktų informaciją. Ir tarp paskelbto pavadinimo ir temos, apie kurią to, nagrinėjamos tekste, yra šioks toks netitikimas. Ir būdami mes, parlamentarai, turėtume tas sąsajas atkurti. Tai yra Tai yra užtikrinti, kad prieš produktus patekiant į rinką jie atitiktų visus reikalingus reikalavimus, kad būtų prižiūrinti institucija. Taip pat nori pasakyti, kad ir trečiųjų šalių suomus produktus reikėtų prižiūrėti pagal Europos sistemą. Dėl KIS direktyvos tai yra aktualus tai yra aktuali tema ir tie nuostatos ir jų reglamentų klausimų reglamentavimas turi susisieti dėl atsakomybės. Aš sutinku, kad reikia, kad ne, be abejo susidursime su išorės grupių daromų spaudimu ir mes turėsime dirbti dėmesingai, ne, nepamirždami, koks yra mūsų tikslas. Rizikos veiksniai Manau, nepakanka tik tai vertinti produkto um, funkcionavimo, produkto um, kriterijus praeitįje. Reikia žvelgti ir į ateitį. Dėl pensijų. kalbant apie pensijų fondus, tai kai kuriems iš jų gali būti taikomas šis dokumentas, bet iš esmės tai ne visais atvejais. Ir aš šiek tiek sudvėjojau, aš dvėjojau, bet man atrodo, kad nereiktų eiti šią kryptimį dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, tekstas nebetektų savo centrinio tokio taško, jis būtų išblaškytas, turime suvokti, apie kokias investicijas kalbame. Jeigu tekste didžiausias dėmesys bus skiriamas pensijų produktams, nebe, nebebus galimybės apriepti visų kitų produktų. Ir dar vienas dalykas, kad tą klausimą dar turėsime galimybę svarstyti, peržiūrint kitus dokumentus. Džiugiuosi tuo, kad kiti kalbėjo apie mokesčių klausimą, apmokestinimą. Tų klausimų svarstymas yra sudėtingas ir e, svarstant su taryba kalbantis. Aš kaip, pavyzdžiui, bandau save įsivaizduoti tokio mažmeninio investuotojo e, kailyje ir man visiškai nes tas pats, kas tą dokumentą, informaciją parengė. Man svarbiausia, kad toks dokumentas tiesiog būtų e, priežiūros institucija. Pensijų produktai yra svarbus aspektas, jį dar reikia panagrinėti. Uh, valstybės e, e, vertybiniai popieriai, suverenės obligacijos. Jeigu Graikijos e, įsiskolinimas, Graikijos obligacijos būtų, pr, pr, galimybės įsigyti būtų pristatyta visuomeniai, na, kažin kaip būtų, reikia nepamiršti, ko mes siekiame. Apsaugoti vartotoją, apsaugoti mažmeninį investuotoją. To reiktų nepamiršti. Kiek žinau, valstybės įsiskolinimo e, tokių obligacijų mažmeninį investuotojai tarsi ir negali įsigyti, nebent aš būsiu kažką praleidusi. Skaidrumas būtent skaidrumo reikalausime iš komisijos. Panašios diskusijos vyko skaidrumo aplinkoje ir aš manau, kad to, pat pasiek, to paties tik to pasieksime ir svarstant šį tekstą. Ieškau Filipo, taip iš tikrųjų reikia kalbėti apie sąlygas, pavyzdžiui, jeigu sandoris sudaromas internetu, nereikia sutikti su bet kokiomis sąlygomis. Siekti kai kurių reikalavimų įgyvendinimo, kelti kai kurios reikalavimus ir siekti, kad jie būtų tenkinami. Aš tikiuosi sėkmingai e, dėrėtis dėl to teksto. Taip pat žinau, kad e, teisės ir libe komitetai taip pat svarstys jį. Žinai, pirmininkė, atsižvelgiant į ankstesnės diskusijas dėl e, su panašių dalykų, manau, kad galime tikėti sėkmingai dirbti. Taigi po šio pirmojo keitimosi nuomonėmis. E, jūs turėtumėte parengti savo pranešimą 28 lapkričio, pakeitimai iki gruodžio 10. E, pakeitimus svarstysime gruodžio 21, balsuosime kovo pabaigoje ir plenardame posėdė dėl jo balsuosime balandžio mėnesį. Tok, tok, tokia yra darbo tvarkė. Ir dabar periname prie dešimtojo darbo tvarkės punkto - draudimo tarpininkavimo. Ir žodį suteikiu e, komiteto vicepirmininkui dabar. Gracias, eh, presidenta. Como ha dicho Sharon, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ačiū. Pone pirmininkė Šeron jau ką tik minėjo, pereiname dabar prie kito darbo atvarkės klausimo draudimo tarpininkavimas, nauja redakcija, tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis, kuris netrukus įvyks ir, kaip žinote, Werneris Langenas yra pranešėjęs šio klausimu, tad jam iš karto žodis prašome. Dėkoju. Bendradarbiaudami su sekretorijatu spalio 16 dieną šių metų išplatinome darbo dokumentą dėl komisijos pasiūlymo apie draudimo tarpininkavimą. Ir tą dokumentą sudaro geri keturi puslapiai, ir jame aptariamos pagrindinės komisijos pasiūlymo mintis. Tai nėra galutinis vertinimas, o tiesiog pagrindinių klausimų identifikavimas ir aptarimas, o iki lapkričio pabaigos turėtų būti pateikiamas jau pranešimo projektas. Ačiū sekretoriatui be abejo už tai, kad bendradarbiavo rengiant e, darbinį šį dokumentą. Taigi pasiūlymai yra kalbama apie draudimo e, tarpininkavimą, taip pat apie geresnės, e, aiškesnės taisyklės e, prekiavimui draudimo investiciniais produktais. Ir kaip žinote, IMCO komitetas komitetui čia tenka dalis kompetencijos. Nežinau, ar jau galutinai dėl to nuspręsta, bet man regis vis dėlto tinkamiausia vieta spręsti šios klausimus yra būtent mūsų ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas. Nors IMKO komitetas savo nuomonę be abejo pateiks. Ypač jeigu kalbėsime apie e, ilgalaikio pobūdžio produktus, pavyzdžiui, gyvybės draudimą ar kitus panašius dalykus, tai tikrai jau labiau susijęs su ekonominiais, finansiniais dalykais. Koks čia tenka ES vaidmuo? Milijonas e, draudimo tarpininkų yra ir nemaža dalis jų yra mažos ir vidutinės įmonės, o draudimo tarpininkavimas yra labai svarbus pardavimo kanalas ir pardavimo apimtis sudaro 80 procentų, Vokietijoje 97 procentus, Italijoje 92 procentus, Luksemburgė 93 procentus viso draudimo pardavimų e, kiekio. Taigi toks yra štai ekonominis svarbus draudimo tarpininkų vaidmuo. Taip yra sumažinami be abejo kaštai ir vartotojai ir pasiekiamas e, masto ekonomijos efektas bendradarbiaujant su įvairiais e, pardavėjais ir, ir mažinant riziką vartotojams. Nes draudimo tarpininkai teikia taip pat ir administracinės paslaugas, paslaugas klientui. O padeda taip pat ir pačioms draudimo įmonėms e, tvarkant tuos produktus. Europos komisija, remdamasi egzistuojančią direktyvą IMD 1, 2002 metų gruodžio 9 dieną jį buvo patvirtinta. Peržiūrėjo mm, direktyvą, kurią, kurios pasiūlymą dabar ir pateikė. Ir čia siekiama numatyti bent jau minimalų suderinimą, nederinant heterogeninių įvairialypių ES valstybių narių draudimo rinkų sistemų. O, o PRIPS arba MIP klausimams yra skiriamas dėmesys net atskiriame pranešime. Tas faktas, kad virš milijono draudimo tarpininkų veikia ES, tikrai pagrindžia tai, jog mes numatome jiems dabar tam tikras taisyklės, čia jokio pernelyg didelio reglamentavimo pavojus neiškyla, ir svarbiausias dėmesys yra skiriamas vartotojams. Tad ir administracinė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms iš tikrųjų yra pateisinama ar, ar turėtų būti siejama su, su produkto kompleksiškumu. Ir į šį principą komisija daugiau mažiau atsižvelgia, tiesa, kai kuriais atvejais netgi žengia šiek tiek toliau. Kaip tik tai ir pakomentuosiu. E, pirmasis punktas, apie kurį kalbam savo dokumente, tai pirmasis straipsnis, taikymos ir sritis. E, komisija siūlo įtraukti draudimo įmonės ir, ir perdraudimo įmonės, e, kai netarpininkauja draudimo tarpininkas. Ir taip pat yra atkreipiamas dėmesys į mm, draudimo polisų pardavimą. Štai apie šias rytis būtų galima kalbėti. Ar reikia numatyti taip pat ir žalos atlyginimo klausimus šiame tekste dar ginčytinas klausimas, kadangi tai yra susijęs su techniniai, techninėmis ekspertų išvadomis ir dar reikėtų apie tai padiskutuoti. Europos priežiūros įstaiga žalos sureguliavimo veikla, veiklos siūlo neįtraukti į taikymo apriepti. Taip pat numatoma išimtis įvairių draudimo rūšių, pavyzdžiui, kelionių draudimų sričiai. Tai yra nedidelės apimties rinka. ES 240 milijonų draudimo polisų sudaroma kelionių draudimo srityje dėl galimos neįvyksiančios kelionės. Kartais, aišku, gali būti sudaroma metų trukmės sutartis, tuomet ir, ir, su, ir apimtis yra didesnės sumos tos susijusios didesnės, bet apskritai rizika nėra didelė ir mano įsitikinimu galima ir toliau tą išimti taikyti, nes kitaip suprastėtų vartotojų padėtis. Jeigu reikalausim iš vartotojų, kad arba. Nes tada reikės reikalauti, kad arba kelionių biurų agentai turėtų tam tikrus reikalavimus išpildyti arba reikėtų dar jau galvoti apie papildomas taisyklės, papildomų subjektų įtraukimą į šias procedūras. Ir tai visai nereikš, kad vartotojo padėtis pagerės. Nes žmogus užsisakantis kelionę tiesiog žinos, kad jeigu negalės vykti tą kelionę, tuomet e, štai galios jo sudarytas draudimas. E, kitaip yra su automobilių nuoma valstybėse narėse situacija labai skiriasi ir neretai yra siūlomos papildomos draudimo paslaugos nuomontis automobilį. Tikriausiai daug kas su tuo esate susidūrę. Ir net nelabai vartotojas žino, o kas įtraukta ir taip jau į nuomos sutartį ir, ir apie kokią papildomą draudimo sritį reikėtų pagalvoti. Tai negalime leisti, kad papildomą varnelę tiesiog uždėjus, jau ir dvigubai, ir trigubai yra apdraudžiamas e, tas sandoris. Papildomo draudimo gal reikia, jeigu yra kalbama apie, apie didesnės išmokas, didesnės sumas, o, o automobilių nuomai e, tas negalioja, mano manimu. Nors automobilių, automobilininkų asociacija ES lik ir pasisako už tai. Toliau, antroji sritis yra supaprastinta registracijos tvarka, tai trečiasis ir ketvirtasis straipsniai. Esmė tokia, kam privalu registruotis. Valstybėse narėse galioja skirtinga tvarka. Ir kyla klausimas, ar išplėtus taikymo sritį draudimo įmonėms ir jų darbuotojams reikės iš naujo tuos, tuos darbuotojus ar įmonės registruoti Komisija to nesiūlo. Aš manau, kad naujo ar pakartotinio registravimo mm, nereikia. Ar tai būtų AXA ar kokia kita sistema. Nes jeigu yra mm, parduodami tam tikri produktai, tai įmonė su tuo yra tiesiogiai susijusi. Toliau šalutinė veikla, tai yra automobilių nuoma ir, ir kelionių draudimas supaprastinta procedūra komisija numato, mm, pavyzdžiui, žalos atlyginimo ar tvarkymo srityje. Toliau dėl registracijos per registruotą tarpininką. Ir čia reiktų detalesnių dar diskusijų. Kita tema draudimo tarpininkų kvalifikacijos kelimas ir mokymai. Čia irgi atrodytų, kad protinga būtų numatyti 200 valandų per penkerius metus tokių mokymų, nes atsiranda naujų draudimo srityje produktų. Tai sudarytų iš tikrųjų savaitę. 40 valandų per metus ir jau daugelis asociacijų pateikė panašius pasiūlymus. Man atrodo, jie yra tikrai priimtini. Tik klausimas, kas už tai būtų atsakingas, ar neutrali įstaiga, ar tai galėtų būti tiesiog registruotos mokymų įstaigos pačiose draudimo įmonėse, jeigu yra pakankamai kvalifikuotos. Man atrodo, šis rytis yra ganėtinai svarbi, kadangi rinko atsiranda tiek daug naujų draudimo formų ar investicijų formų, ypač ilgalaikio pobūdžio, kad reikia būtinai apie jas šviestis. Toliau, 17 straipsnis - interesų konfliktai ir skaidrumas. Čia yra įvairių pasiūlymų patikta ir nemažai diskusijų vyksta dėl to, jau ir dėl MIFID panaši diskusija vyko, tai yra ar ir kiek uh, turėtų būti mokama komisinių ar turėtų būti jie perdodami toliau. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų tik iškraipys e, e, situaciją rinkoje, nes tada ir, ir eis kalba vien tik tai apie komis, uždarbį per komisinius ir niekam nerūpės pati draudimo veiklos esmė. Taigi, pirmiausia, reikėtų galvoti apie vartotojų apsaugą ir apie ilgalaikio skaidrumo užtikrinimą. Jeigu, pažiūrėjau, E, kalbėsime apie prekybą internetu, ji yra įtraukiama į pasiūlymo taikymo sritį. Ir internetu yra norima sudaryti gyvybės draudimo sutartį. Tai be abejo, tam vartotojui reikės plataus pobūdžio konsultacijų, informacijos ir vienas e, pardavėjas gal reikalaus 200 eurų komisinio atlygio, kitas 500 ar 1000 Tai skaidrumas reikštų, kad užtikrintumėm, jog būtų iš tikrųjų galvojama apie patį draudimo produktą labiau. Ir nereikėtų į šį lygmenį visko perkelti, remiantis ypač valstybių narių surinktą patirtimį. Vartotojų tiesa apsaugos organizacijos įvairios ir yra prieš tokį pasiūlymą, bet aš manau, kad reikėtų tiesiog sveikų protų vadovautis, o ne, o ne asociacijų brukamais interesais. Dabar atlyginimo klausimai ir, ir tai, kas susijęs su produkto sąnaudomis ar kaštais, aš manau, kad britiškoji sistema pagal pareikalavimą nepasitvirtino Galbūt e, tai galėtų reikšti, jog kai kuriuose valstybėse narėse sutinkama su taisyklėmis, o kitur, pavyzdžiui, Prancūzijoje, e, kur draudimo tarpininkai turi būti savarankiškai dirbantys asmenys, nebūtinai turi būti sąlyga būtina, nes informacija pagal pareikalavimą ar pripažinimas pagal pareikalavimą yra principas, kurį ir apklausose dauguma vartotojų atmestų. atmestų. Papildomų techninių keblumų, aišku, kiltų darant apskaičiavimus. Ir mano pasiūlymas būtų, jog tai, kas susiję su atlyginimo ar už, uždarbio atskleidimu. Yra taip sudėtinga, kad reikės dar, dar pagalvoti apie tai, kaip komisijos pasiūlymą keisti tinkamą linkme. Tada ilgas skyrius apie draudimo investicinius produktus, tai aišku glaudžiai susijęs su MIFIDO direktyva. Ir čia svarbiausias klausimas yra, ar svarbiausias rytis yra ilgalaikio pobūdžio investiciniai produktai, kaip kad gyvybės draudimas, ar galima juos lyginti tokius produktus su apskritai investiciniais produktais ir taikyti tuomet analogiškai tas pačias taisyklės, ar vis dėlto reikėtų traktuoti šios produktus jau vien dėl to kitaip, kadangi ne bet kuriuo metu jais galima prekiauti. Yra dvi gyvybės draudimo rūšys, viena vertus paprastas, kita vertus su fondais siejamas gyvybės draudimas ir tuos su fondais siejamus gyvybės draudimo produktus būtų galima galbūt įtraukti į tokią sistemą, jeigu nėra numatytas tam tikras terminas jų galiojimo. Ir aišku, čia įvairių ir mokestinių nuostatų su tuo susijusių. Ir, ir tokiu atveju galbūt viena draudimo rūšis patektų į MIFID direktyvos taikymos rytį, o kita štai čia, bet reikės apie tai dar pagalvoti. Yra taip pat ir pavyzdžių apie kitas šalis, pavyzdžiui, Daniją ar Suomiją, kurie parodo, kad jeigu taikoma pernelyg griežta tvarka, pavyzdžiui, ir dėl mm, autorinio atlyginimo ir konsultavimo pagal autorinį atlyginimą, tai vartotojai nėra pakankamai apsaugojami. Nes Danijoje ir Suomijoje buvo, būtent buvo įvesta tokia tvarka ir iš tiesų informacijos klaida dėl to tikrai nepagerėjo, tik suprastėjo, nes jeigu pats apmoki konsultaciją, gali būti, kad kils tiesiog savaime daugiau problemų palyginti, norint palyginti produktus Todėl reikėtų užtikrinti aiškę informaciją apie tai, kad, apie tai kokia vartotojo sumokėta pinigų dalis e, tenka atlyginimui už, už konsultaciją ar, ar kitą produkto tvarkymo ir, ir kokia suplaukia kitur. Dėl deleguotų teisės aktų čia jų yra nemažai numatoma. Pavyzdžiui, kalbant apie tinkamų žinių ir įgūdžių tarpininkų apibriešti, taip pat tai galiotų ir kriterijams dėl komisinio atlygių apskaičiavimo ir taip toliau ir panašiai. Ir čia nebereiktų parlamento įsikišimo, bet jeigu pagalvosim apie žalos e, tvarkymą, tai komisija atrodytų bando čia lyg ir vidaus rinkos principus tam pritaikyti. Ir jeigu taip paprastai sutiktumėm su komisijos pasiūlymu, tai reikštų iš esmės, kad jau maksimaliai viskas derinama, o ne minimaliai kaip siekiama iš tiesų. Ir dėl to kiltų taip pat ir daugybė papildomų biurokratinių taisyklių Ir, ir gali būti, kad nebus užkirstas kelias ir tam tikrai protekcionistiniai veiklai, kuria linkusios kai kurios valstybės narės. Aš pasisakau už tai, kad numatytumėm minimalius standartus, o komisija panašu, kad e, žengia maksimalaus suderinimo link. E, pats sektorius e, dar ginčijasi dėl tokios draudimo tarpininkavimo direktyvos, bet aš manau, kad mes galėtumėm nuodugniau pagalvoti apie ilgalaikius investavimo, draudimo investavimo produktus ir, ir, ir rasime, manau, gana greitai kompromisą, o darbų tvarkaraštis būtų toks. Iki lapkričio pabaigos bus pateiktas mano pranešimo projektas, bendradarbiaujant su sekretorijatu ir mano biuru. Uh, Gruodžio 17-18 dieną jau turėsime vertimus ir po kalėdų jau galėsime pirmą kartą padiskutuoti apie tai. Maždaug sausio viduryje bus e, numatytas galutinis terminas teikti pakeitimus, o, plen, o balsuoti galėsime kovo 26 dieną. Na ir prieš pereinant prie darybų trilogo formatu, m, galima būtų galbūt iki balandžio pabaigos numatyti taip pat ir balsavimą plenarinėje sesijoje. Ačiū, Werneri. Aš gal tik pridursiu, kad kad sprendimas dėl mūsų komiteto ir vidaus rinkos komiteto kompetencijų svarstant šią temą dar turės būti paskaltas. Dabar ponui, žodis ponui Sančias. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Langenui už jo parengtą uh, objektyvų išsamų dokumentą, kuriame išdėstyti svarbiausi komisijos pasiūlymo elementai ir pristatyti aktualiausi svarstytiniai aspektai. Jis juos pristatė savo įvadinio pasisakymo metu ir aš pritariu jo pasiūlytiems prioritetams. Tačiau dėl kai kurių klausimų dar nepriejau galutinės išvados ir norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintimis. Pritariu minčiai, kad mums reikia šio pasiūlymo, tokio teisės akto, nes jau dešimtį metų nuostatos E, reglamentuojančios draudimo sektorių egzistuoja, tačiau per tą dešimtmetį labai daug kas įvyko. Ir dabartinės nuostas nustos galioti 2015. Todėl šis pasiūlymas pasirodo pačiu laiku. Turime nepamiršti ir didžiajame 20-uke prisijimtų susijusių įsipareigojimų ir kai kuriuos klausimus ypač svarbu e, spręsti. Visų pirma, užtikrinti lygias galimybes kompetencijų klausimas yra labai svarbus, kad visi užsiimantis tarpininkavimu galėtų remtis konkrečiomis taisyklėmis ir kad tai būtų užtikrinta tinkama konkurencija. Taip pat reiktų pa, pasustiprinti vartotojų indėlį. Tai yra svarbus elementas komisijos pasiūlyme, tai yra aktualu ir konkurencijos kontekste. Mes taip pat norime skatinti draudimo rinkos integraciją, kad galėtume gauti didžiausiai manomą ekonominę naudą. Tas reglamentas turėtų sustiprinti rinką, padaryti ją patikimesnę ir susijęs su skaidrumu yra daugybė labai opių klausimų. Kolektyvinės sutartis. Manau, kad apreptis turėtų būti visuotinė nes kitaip e, neišspręsime su konkurencija siejamų problemų. Kai kalbu apie pavudžią visuotinumą, nereiškia, kad nekreipsime dėmesio į du dalykus. Draudimo sudėtingumo. Egzistuoja gyvybės draudimas, negyvybės draudimas, kitokių rūšių draudimas ir vertinant šios draudimo tipus reikia nagrinėti ir papildomas, papildomas draudimo rūšis, papildomus produktus, kurie patys savaime neegzistuoja su atskiru draudimo poli, polisu. Galbūt jie siūlomis draugės su kitu parduodamu produktu. Tai pavyzdžiui, galėtų būti draudimas nusiperkant kompiuterį ar kitokią elektroninę įrangą. Manau, kad reikia nepamiršti e, proporcingumo principo taikymo tokiais atvejais. Kartais yra rizika pernelyg stengtis, persistengti ir tai kartais veda prie nepageidaujamų rezultatų. Reikėtų atsakingai siekti pageidaujamo rezultato. numatomas reikalavimas visiems, kurie dalyvauja šioje veikloje, mm, įrodyti, patikti įrodymą apie savo profesionalumą. Interesų konfliktai taip pat turi būti sprendžiami skaidriai. Galiausiai noriu sutelkti dėmesį dar keletą dalykų. Kalbant apie kitus klausimus, pavyzdžiui, būsto paskolas, tai yra bankininkystės sektoriaus paslauga. Na, jeigu nagrinėsime, ko, kokie produktų paketai egzistuoja, turi būti galimybė pasirinkti kai kuriuos produktus. Pavyzdžiui, jeigu einate į restoraną, kartais reikia valgyti meniu ir negalite rinktis atskirų patiekalų. Manau, kad žmonės turi turėti galimybę rinktis tuos atskirus produktus iš meniu. Gali būti ir to viso meniu pasirinkimo galimybė, bet tu, ga, ir reikia ir kitų variantų. Taip pat kalbama apie labai specifinę veiklą, konsultacijas. Bet čia kalbame apie rinkodarą. Konsultacijos patarimai turėtų būti personalizuoti, įvertinant kliento interesus. Ir čia nereikėtų vadovautis siekiu už pasiekti, užsitikrinti maksimalų pelną įmoniai. Manau, kad reikia e, numatyti griežtesnės e, nuostatas dėl tokių konsultacijų teikimo, ypač š, apie šios produktus. Kai kalbame apie investicinius produktus, reikia prisiminti, kokius sprendimus pasirinkome kitose sritise, kad užkirstume kelią galimai nenuseklumo rizikai. E, Tačiau tuo pat metu, manau, kad mūsų siekis harmonizuoti viską turėtų būti protingai pamatuotas. Reikia siekti ne minimalių ar maksimalių nuostatų įtvirtinimų, bet tokių nuostatų, kurios būtų pakankamos ir kurios pasiteisintų. Dėkuoju ponui Sančias Presėdo, dabar ponas Šmit Alde vardu. Dėkuoju ponui Langenui už jo atliktą darbą. Aš galiu pritarti daugeliui dalykų, kurios kolega minėjo tekste. Jūs teigiate, kad mums reikalinga didesnė investuotojų ir mažmeninių investuotojų apsauga. Ir mes visi turbūt dėl to sutiksime, bet jūs taip pat teigiate, kad turime užtikrinti funkcionalę veikiančią rinką ir pernelik didelis reguliavimas taip pat nėra toks geras dalykas. Taigi aš čia kalbu apie proporcingumą. Ar mes nesiūlome to, kas galiausiai gali pakengti ir vartotojų interesams. MIFID 2 daugelis iš mūsų svarstė, tai yra sudėtingas klausimas ir jūs minėjote, kad šis dokumentas turi būti suderintas su MIFID direktyva ir čia neturėtų kilti tokių pačių sunkumų. Jūs taip pat kėlėte visiško harmonizavimo arba suderinimo klausimą. Prieš mane kalbėjęs kolega taip pat apie tai kalbėjo. Aš manau, kad tai būtų tinkamiausias kelias, bet žinoma ir čia slypi problemų. Jeigu kai kurios valstybės bent jau perenamuoju laikotarpiu norėtų taikyti griežtesnės taisyklės, kaip pavyzdžiui MIFID atveju. Ir mes negalime nenumatyti tokių galimybių. Kitas dalykas yra taikymo apimtis. MIFID direktyva mes bandėme įveikti tam tikrus sunkumus, juos panaikinti ir šiuo atveju turėtume rinktis tokį patį metodą. Bet, kaip jau ir sakiau, turime būti atsargus, kad nesusidurtume su dubliavimuose klausimu. Kitas dalykas yra skirtingos draudimo rūšis. Mes turėtume atidžiai į tai pažiūrėti ir jūs apie tai kalbėjote. Tarkime, diskusijos dėl PRIPS turėtų būti įlietos į šiuos debatus dėl apibrėžčių, dėl indėlių garantijų. Reikėtų ir šiuos klausimus pasvarstyti konsultacijų, patarimų apibrieštis. Ponas Sančias apie tai kalbėjo, tai yra labai svarbu. Tai buvo vienas svarbiausių klausimų svarstant MIFID direktyvą. Ir bendro pabudžio klausimas susijęs su paskatomis ir skaidrumu. MIFID parodė, kad tos šalis, kurios nori uždrausti paskatas. kad jos tokią galimybę turi. Bet e, aš galiu pasakyti, kad ateityje tai gali sukelti sunkumų. Čia turime nie nevienodas veiklos sąlygas ir turbūt, kai um, man pritars. Esu stikinęs, kad jie apie tai taip pat pasisakys. Nes vyksta ne visiškai tinkamas kai kuriais atvejais pardavimas ir mes turime siekti apsaugoti investuotojus, teikdami jiems teisingą informaciją. Aš esu liberalas, bet tos taisyklės, kurios yra numatytos etikos kodeksuose, jos nėra pakankamos. Ir mes, aišku, turėtume pamastyti apie galimybę nustatyti griežtesnės taisyklės ar netgi draudimus. Galime prisiminti tą teisės akto, kurį patvirtinome prieš keletą savaičių. Būtent MIFID, galbūt konstatuojamosiose dalise dėrėtų tą atspindėti. E, baigdamas, norėčiau tarti keletą žodžių apie mokymą. Tai yra labai svarbu. Švietimas ir mokymas, aš labai stipriai už tai pasisakau, bet uh, Kartais yra sakoma, kad e, ne visuomet tas švietimas ir mokamas yra tinkamas, bet e, investuotojų e, švietimas, mokymas yra labai svarbus dalykas siekiant užtikrinti tinkamą rinkos veikimą. Ir aš tikiuosi, kad mes rasime bendrą sutarimą šiuo klausimu. Dėkoju ponui Šmit, žaliųjų frakcijos vardu ponas Filip. Na, aš vienintelis, atrodo, šiandien esu atstovaujantis frakciją. Sureaguosiu pirmiausia į Olę pasisakymą. Jūsų uh, siūlymas yra labai išmintingas. Mes norime, kad investuotojai ir vartotojai būtų apsaugoti, bet rinka taip pat turi veikti ir mes norime apsaugoti vartotoją. Uh, ir bent jau kaip aš suprantu, nenorime atimti iš vartotojų jų, jų pareigų. Mes norime, kad vartotojas būtų atsakingas. Nereikia suteikti tiek daug um, apsaugos priemonių. Ir aišku, pasiekti balansą čia yra gan sudėtinga. Aš tiesiog norėjau jums pantrinti. Čia vėlgi galima būtų kalbėti apie tam tikrą meną. Mane ne visiškai patenkino MIFID diskusijų rezultatas dėl paskatų draudimo. Džiaugiuosi, kad jūs iškelėte šį klausimą. Pažiūrėsime, koks bus rezultatas, bet pusiausvyrą rasti tarp apsaugos ir pareigų atsakomybės yra gan sudėtinga. Keletas minčių apie pasiūlymą. Trys dalykai. Mes norime šį beitą sustiprinti, pritarėme taikymo sričiai. Visos nuožiūros, kurio, nuostatos, kurios yra susijusios su tarpininkais, yra tinkamos. Jeigu taisyklių nesilaikoma, reikia taikyti tam tikras sankcijas. Taisyklės be numatytų sankcijų yra nieko vertos. E, mes taip pat norime, kad būtų sustiprintos nuostatos dėl e, konsultacijų arba patarimų sustiprinimo. Dabar, kągi mes norėtume sustiprinti pasiūlyme, e, čia labai panašiai galėčiau kalbėti kaip ir ankstesnėje diskusijoje dėl PRIPS žalos atlyginimo ne teismo proceso būdu klausimas. Mes norėtume gauti čia iš komisijos paaiškinimo ir norėtume, kad atsirastų saistanti nuostata šiuo klausimu dabar dėl skaidrumo. Kaip ir dėl pagrindinės informacijos dokumentų, čia reikėtų tokio dokumento, kuris teiktų pagrindinę informaciją investuotojui. Ir tai taip pat turėtų užtikrinti skaidrumą. Mes norėtume, kad pasiūlyme būtų kalbama apie draudimo produkto nešamą pelną, atmetus visas, visus kaštus, kad vartotojas žinotų tiksliai, ką jis gauna už tai, ką sumoka. Visa informacija tai yra pagrindiniai rodikliai susiję su mokymais ir reikalavimais mokėti bei vėlavimais mokėti. Dažnai būna, kad vartotojas išsiaiškina, kad nėra apdraustas ir tuomet, kad situacija pasikeistų, reikia labai daug laiko. Ir taip pat galime žiūrėti į statistinius duomenys, kiek laiko prireikia, kol yra gaunama išmoka arba kokio dydžio paprastai būna ta išmoka. Tokio tipo duomenys turėtų būti teikiami apsidraudusiesiems. Reikėtų šį beitą patikslinti. Čia kalbama apie profesionalaus vartotojo apibrišti. Reikėtų ją patikslinti. Pasiūlyme pateikta apibrieštis numato tam tikrą apyvartą, čia nurodyti konkretų skaičiai. Jeigu visą tai palyginsime su mažų vidutinio dydžio įmonių apibrieštimi, pamatysime, kad tai yra skirtingi dalykai. Ir daugelis mažų vidutinių dydžio įmonių, kaip jas laiko komisija, negautų tokios informacijos. Taigi aš čia dabar norėčiau paklausti, ar nereikėtų panaudoti čia tos pačios apibriešties, kuri yra naudojama mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms apibriežti ir taikyti tą pačią apibriežti apibrėžiant profesionalius vartotojus, profesionalius klientus. Kad galėtume palyginti visą tai, mums yra reikalingos tokios pačios taisyklės ir taip pat tokie patys apibrėžimai. Aišku, jeigu yra pagristų argumentų, kad skiriasi MVI ir profesionalus klientai, tai taip aš jų išklausysiu. Ir paskutinis Mano pastebėjimas yra susijęs su teksto sugriežtinimu. Ir čia kalbu apie nuostolių e, koregavimą, apie draudimo poliso turėtojus ir draudimo paslaugų teikėjus. Reikia žinoti, konkrečius minimalius standartus, taikomus konkrečiai veiklos sričiai. Tai tiek aš turėčiau pasisakyti šiuo klausimu ir Sveno vardu. Ir e, aš tikiuosi, kad toliau konstruktyviai dirbsime e, plėtodami ir tobulindami šį dokumentą. E, dėkuoju ponui. Filip ir turime tris norinčius pasisakyti, o laiko yra likę visiškai nedaug, taigi aš siūlyčiau apsiriboti dviem minutėm. E, pirmiausia, steiksiu žodį ECR frakcijos atstovai Ky. Dvi minutės. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Kalbu pono Fokso vardu. Jis nori padėkoti ponui Langenui už jo darbą, rengiant šitą dokumentą ir už visą išsamų atliktą darbą, nes jis savo pasiūlyme jau akcentavo visus svarbiausius aspektus. Svarbu, kad ši direktyva būtų svarstama vartotojams skirto paketo kontekste. Būtina siekti bendrų apibrėžimų ir bendro požiūrio, kuris sukurtų lygias galimybės visiems veikėjams ir užkrintų tinkamą vartotojų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Uh, Taip pat reiktų užtikrinti įvairių siūlomų produktų palyginamumą. Turime toliau kurti vidaus rinkoje, toliau kurti vidaus rinką, tačiau reikia nepamiršti, kad skirtingose rinkose, skirtingose valstybėse egzistuoja skirtingi sprendimai ir apibrėžimai, todėl reikia palikti erdvės ir nacionaliniams sprendimams ir kaip ir diskusijose dėl MIFID, valstybės turi būti skatinamos veikti vidaus rinkoje, tačiau ne, neturėtų e, būti varžomos imtis didesnių, platesnių vartotojų apsaugos priemonių, jeigu, taip, jeigu to pagidauja. E, taip pat turime kalbėti apie trumpalaikius produktus, pavyzdžiui, metinius draudimo polisus, taip pat kalbėti apie kompensavimo mecha, mechanizmus. Uh, kalbant apie ilgalaikius investicinio tipo produktus, reikia siekti didžiausio įmanomo skaidrumo, taip pat galimybės palyginti produktus ir galimybės pasitelkti profesionalo konsultaciją. Kalbant apie informacijos atskleidimą, mes tikimės skaidrumo, naudingo skaidrumo, kuris už, leis geriau pasirinkti ir palyginti produktus ir Autorius taip pat akcentuoja 13 straipsnį, kur kalbama apie kompensaciją ir nori, kad e, šis straipsnis atitiktų kitas, kitų galiojančių direktyvų straipsnius šioje srityje. Dabar žodis ponė Catherine Styler. Ačiū, aš iš tikrųjų esu pranešė Imko komitete. Tikrai džiaugiuosi pono Langeno pranešimu. Imko komitete komitete 26 lapkričio rengiamas klausimas šiai temai ir aš tikiuosi, kad mes irsime drauge ir sėkmingai sėksime vartotojų apsaugos. Pirmininkas, ačiū. Galėt dar kartą žodis pranešėjai ponui Langenui. Nuoširdžiai dėkoju už visus pasiūlymus. Viską ne tik, kad pasižymėjau, bet tiesiog įdėmiai ir išklausiau. Ir prašyčiau, jeigu kas nors jau dabar turite pasiūlymų mano pranešimo projektui per artimiausias 14 dienų man tuos pasiūlymus perduoti ir tada aš galėsiu vieną kitą dalyką jau matyti traukti iš karto. Taigi ačiū dar kartą ir matyti IMKO komitetas ir, ir jame vykstantis, vykstantis klausimas tikriausiai netrukdys mano darbui. Ačiū ponui Langenai. Aš dar tik informuosiu visus apie tai, kad pranešimo projektą svarstysime e, gruodžio 17-18 dieną. Sausio 24 diena yra galutinis terminas teikti pakeitimus. Mm, vasario 18-19 dieną juos svarstysime ir kovo 26 dieną balsuosime komitete dėl šio pranešimo, o plenarinėje sesijoje greičiausiai bus balsuojama kitų metų balandį. Ir dar šiek tiek informacijos. Sekretariatas mm, norėtų pranešti visiems komiteto nariams, kad panos Tolojano pranešimas dėl Dėl mokesčių srities veiksmų programos bus aptariamas šiandieną po pietų. Dar ačiū dabar visiems ir skanaus.